Thank you. Thank you very much. Could you please take a seat, please? E, prašom visus susėsti ir pradėkime. Ir pirmiausia, pirmas klausimas, kaip paprastai darbo atvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, darbo atvarkė laikoma patvirtinta. Antras punktas. Turiu pranešimą dėl dviejų klausimų, kurios atsakoma žodžių patvirtinimo. Jo tai padarė kon kon koordinatoriai. Lapkričio 12 dieną jie patvirtino klausimą žodžiu komisijai dėl sažiningo apmokestinimų skaitinėje globalinėje ekonomikoje BEPS 2.0. Ir tas klausimas išsiuntinėtas nariams lapkričio 13, taip pat padarintas klausimas komisijai dėl institucijų ir organų ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Viešųjų žimtumo interesų konfliktų prevencija. Trečias klausimas. Trumpi pranešimai apie vykstančius tarp institucinės darybas. Pirmiausia, sutelktinio finansavimo dokumentai. Trečias trialogas dėl šių dokumentų įvyko lapkričio 25 dieną. Parlamentas ir taryba ir toliau derasi dėl suderinimo laipsnio ir ribų individualiems projektams, kurie finansuojami per platformas, taip pat dėl reglamento taikymos ryties. E, kol kas pažangos pasiekta šiais klausimais, bet yra dalykų, kurios reikia aptarti. Konkrečiai investuotojų apsaugos klausimas bus aptaras, aptartas per ketvirtąjį trilogą lapkričio, e, gruodžio 11 dieną. Trečias trilogas dėl taksonomijos įvyko Lapkričio 20 dieną besidarančių šalis apsikeitė nuomonėmis pirmą kartą dėl valdysenos, e, tvaraus finansavimo platformoms, tarybos pasiūlymų valstybinarių ekspertų grupėms dėl gyvendinimo ir darbuotojų aktų įgyvendinimo ir priežiūros nuostatų. Gili diskusija įvykta dėl, dėl koncepcijų, kurios e, įgalina e, imti šios veiklas darybos tekėsi lakryčio 27 dieną ir besidarančios šalis apsikeitėme nuomonėmis pirmą kartą dėl techninio patikrinimo kriterijų reikalavimų. E, žymios neigiamos veik, žymiaus neigiamo poveikio ekonomikos veiklos kriterijų, peržiūros nuostatų, e, pirmo ketvirtojo straipsnio, penkto dvyliktojo straipsnio, kitas trialogas įvyks rytoj gruodžio trečią dieną. Na, o dabar periname prie svarbiausio mūsų šios dienos posėdžio klausimo, tai yra pinigų politikos dialogas su ponia Lagarde. Norėčiau pasveikinti ECB e pirmininkę Kristinę Lagarde Europos parlamente. Paskutinis e, pinigų politikos dialogas įvyks e, šiemet, bet tai bus pirmasis poniai Lagarde, ankstesnis, kaip pamenate, įvyko rugsėjo 23 dieną po praėjusio pinigų politikos dialogo. ECB pinigų politikos pozicija išliko nepasikeitusi, o po sprendimų priimtų praėjusį rugsėjai pinigų politikos e, sąlygos atitinka ekonominį veiklą tai yra eurozonos e, augimos sulėtėjimas, e, ekonomikos sulėtėjimo rizikos veiksnių dominavimas, visapusiškas pinigų politikos priemonių paketas palengvins skonimosi sąlygas firmoms ir e, namų ūkiams. Tai reikš e, pinigų politikos plėtrą, siekiant palengvinti spaudimą namų ūkiams ir firmoms ir taip pat išlaikyti E, sieki, siekti infliacijos tikslo. Šiandien pirmininkė Lagard pristatys e, perspektyvas. Ji taip pat aptars dvi e, temas atrinktas ekonomikos ir pinigų politikos koordinatorių, būtent ECB pinigų politikos strategijos peržiūra ir, ir pinigų ateitis. Mes atlikome tam tikrą parengiamą į darbą šiuo klausimu, prisidedant e, mokslininkams ir mūsų dokumentai yra prieinami Europos parlamento tinklavietėje. E, kai dėl ECB pinigų politikos, politikos e, peržiūros, mes džiaugiamės, kad jūs aptarėte šį klausimą per klausimus rugsėjo mėnesį. Nors ir, aišku, būtų skirtingų nuomonių dėl peržiūros masto ir detalių, Aš manau, kad e, atskleisiu dominočią nuomonę dėl Europos parlamento vaidmens ir būtent šio komiteto šiame procese. Aš tikiuosi, kad pirmininkė atsižvelgs į tokį mūsų prašymą. Turime daug įdomių temų, kurias reikia aptarti ir turime daug lūkesčių susijusių su šiuo apsikeitimu nuomonėmis. Taigi, ponė Lagard, žodis jums. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu grįžti į šį komitetą. Kaip jūs sakėte, pirmininkė, tai mano pirmas apsilankimas atsiskaityti jūsų komitete. Ir aš džiaugiuosi galimybę papasakoti, atsiskaityti už paskutinės keturias savaitę. Turbūt nieko labai naujo nepasakysiu, nes aš kol kas pati dar gana greitai turiu mokytis. Ir iš tikrųjų bandau išmokti ir vokiečių kalbą, bet taip pat ir e, centrinio banko kalbos, kad nenuvilčiau kai kurių, kurie mano, kad kiekvienas žodis e, e, apima šimtametę pinigų politikos e, istoriją. Taigi norėčiau paprašyti kantrybės. Mm, aš galbūt savaip kalbėsiu apie kai kurios pinigų politikos klausimus. Kaip ponia pirmininkė jau sakėt, dialogas tarp Europos parlamento ir pačio jūsų komiteto ir ECB, mano nuomonė, yra labai svarbus. Ir tai yra labai vertinga priemonė kad galėtume suprasti tas problemas, su kuriamis kovoja visi europiečiai ir mm, mums e, paaiškinti, kaip mes vykdome savo misiją. Kaip jau sakiau anksčiau, labai jaudintinis momentas man pastarosiamis dienomis buvo tada, kai pasirašiau pirmąjį euro banknotą. Aš tik tai tada supratau viso to svarbą, kai Žanas Klodas Trišė priminė man, kad tai yra svarbus momentas, kai iš e, draugų ir šeimos narių gavau prašymą parodyti jiems, kaip galima greičiau tą eurobanknotą. Ir tai iš tikrųjų rodo ir tą gyvą imperatyvą, kad mes esame euro saugotojai. Na ir kaip žinote, eurozonoje parama eurui ir jo patikimumas pastarojame metu padidėjo nuo žemiausio lygio 62 procentų 2013 metais, krizės metu, iki aukščiausio ligmens šiandien 76 procentų. Pasitikėjimas euro saugotojais, tai yra ECB, taip pat išaugo, aišku, netokiu pat mastu kaip euro atžvilgiu. Šis augimas buvo mažiau dinamiškas. Mano pirmdakai Europos centrinėme banke e, buvo labai atidus būtent tam ir ėmėsi veiksmų, kad kovotų su šio iššūkiu. ECB atskaitomybės praktika keitėsi, taip pat ir komunikacijos strategija. O ECB e, skaidrumas, etika ir geros valdysenos pamatai buvo suderinti, sustiprinti ir išplėsti, taikant juos visiems valdančiosios tarybos ir priežiūros valdybos nariams. Bet man svarbu tai, kad mūsų dėmesys ryšiams su eurozono žmonėmis, su tais, kuriems tarnaujame, e, auktų ir stiprėtų, ypač gerina tai, kaip mes komunikuojame su visuomenė. Ir būtent todėl jūsų vaidmuo, parlamento narių vaidmuo, šio komiteto narių vaidmuo, mano nuomonė, toks, yra toks svarbus. Jūs užtikrinate, kad žmonių balsas būtų girdimas ECB, o ECB balsas būtų girdimas žmonių. Bendravimas, komunikacija man yra dvipusio judėjimo gatvė, o tai labai svarbu demokratijai, kuris yra vienas iš svarbiausių Europos steigimo principų. Ir tą dvasę aš žvelgsiu ir iš šios klausimus ir mūsų bendradarbą ateityje. Taigi pirmiausia, norėčiau panalizuoti dabartinę ekonominę situaciją Eurozonoje. Apie tai jūs užsiminėte pirmininkė savo įžanginėje kalboje. Ir aš pabandysiu atsakyti du svarbiausius klausimus, kuriuos paprašėte manęs pakomentuoti. Eurozonos augimas išlieka silpnas. BVP auga tik tai 0,2 procentais per ketvirtį, trečiame ketvirtį palyginti su ankstesniu ketvirčiu 19 metais. Šis augimo silpnumas susijęs daugiausia su pasauliniais veiksniais. Pasaulio ekonomikos perspektyvos, augimo perspektyvos atrodo lėtos, netikros, o tai iš esmės mažina paklausą eurozonos prekiams ir paslaugoms ir tai taip pat liečia verslo savijautą ir investicijas. Kadangi Labiausiai nuo to nukenčia e, gamybos sektorius. Mes matome, kad yra ženklų, kurie rodo, kad e, tam tikras e, sušvelninimas jaučiamas dėl įtakos iš paslaugų sektoriaus. Tačiau vartojimas atrodo visai neblogai, darbo rinkos sąlygos gerėja, o tai skatina vartotojus išlaikyti pasikėjimą ir leisti pinigus. Tačiau ilgalaikė lėta, ilgalis lėtas ekonomikos ekotaivumo e, tesinys e, turi įtakos ir kainams. Pagal Eurostato įvertį infliacijos lapkričio mėnesį buvo 1 procentas. Na ir mes žvelgsime ar į apžvalgas, ar į rinkos priemonės. Infliacijos lūkesčiai yra maždaug, e, yra žemi istoriškai. Taigi, ką, ką gali atsave padaryti tokia silpnesnėje aplinkoje, kad įvykdytų kainų stabilumo įgaliojimus? Na, visų pirma, pinigų politika veiksmingai gali reaguoti netgi tada, kai augimas yra silpninamas išorės veiksmių. Tai galima padaryti užtikrinant palankias finansavimo sąlygas visiems sektoriams ekonomikoje ir mm, užtikrinant šių sąlygų matomumą ateityje. Dėl pastovaus kredito srauto už prieinamą kainą tiek namų ūkiai, tiek įmonės gali vartoti ir gali daugiau, investuoti daugiau. E, tokia paklausa vidaus paklausai e, ypač stiprina paslaugų sektorių, o tai yra e, daugiausia intensyviausias darbo prasme ekonomikoje sektoriuje. Tai leidžia apsaugoti darbo vietas, pajamas ir palaikyti vartojimą. Ir iš dalies tai kompensuoja tai, ką minėjau, tai yra išorinį sukretimą. Matome, kad šis mechanizmas šiandien veikia. E, Santikinis paslaugų sektoriaus atsparumas yra svarbiausia priežastis, kodėl užimtumas patyrė labai nedidelį poveikį dėl pasaulinio gamybos sulėtėjimo. Reaguojant į silpnesnės prognozes, ECB valdančioji taryba įvairių, priemė įvairius sprendimus šių metų rugsėjo mėnesį, siekiant užtikrinti, kad e, finansavimo sąlygos išliktų palankios. E, turbūt pametę, mano pirmtakas, pirmininkas Dragis jums pranešė apie e, rugsėjo 23 dienos sprendimus, kai valdančioji taryba priemė paketą, tai yra sumažinant palūkanų normą indėlių galimybėjai taigi tas palūkanų norma buvo sumažinta iki minus 0,5 procentų. Antras punktas buvo pradėti iš naujo naudoti turtos pirkimo programą. Trečias sprendimas buvo sustiprinti e, į ateitį nukreiptas gairias dėl šių priemonių naudojimo. Ketvirta, e, tikslinių ilgalaikių investavimo operacijų būtent per kurias ekonomiką finansuojame, per specialias finansavimo programas skirtas bankams, kad jos būtų patrauklesnės. Ir penkta, įvesti naują atlyginimo e, režimą už perteklinius rezervus e, bankų laikomus euro sistemoje. Na ir šīs priemonės turi veikti kartu, kad palūkanų normos visiems, vis, visiems terminas atitiktų, būtų tokio lygio, kuris atitiktų skatinančias finansavimo sąlygas. ECB neigiamas palūkanų normos ir į ateitį nukreiptos gairės dėl tų palūkanų normų kaitos daro įtaką trumpalaikėms palūkanų normos, kurias, kurias naudoja bankai, nustatydami normas palūkanams įmonėms. Lygiai grinasis obligacijų supirkimas e, mažina e, vidutinio ir ilgesnio laikotarpio pajamingumą, o tai yra kriterijus išduodant ilgalaikės paskolas namų ūkiams. Palankesnės sąlygos pagal ilgalaikio finansavimo, ilgalaikio ir e, finansavimo operacijas leidžia išlaikyti kreditos rautus vartotojams e, už prieinamomis sąlygomis. Aišku, tai svarbiausia yra būstų sektoriui. Tuo pat metu valdančiosios tarybos sprendimas priimtas rugsėjo mėnesį rodo, kad jis išlieka, išlieka dėmesinga dėl potencialiems e, šalutiniams e, galimam šalutiniam poveikiui iš politikos, pinigų politikos pusės. Toks dviejų lygių iš perteklinių rezervų atlyginimas e, leidžia e, bankų likvidžioms e, lėšoms laikomoms euro sistemoms netaikyti neįgimų palūkanų normų indėlių, pagal indėlių galimybę. Ir tai leidžia užtip, užtikrinti tokios skatinančios politikos perdavimą finansuojant ekonomiką. Tokia ECB pinigų politikos pozicija yra svarbiausia ir išlieka toliau. ECB gairės nukreiptos į ateitį ir toliau bus taikomos, siekiant paremti ekonomiką ir reaguoti į riziką ateityje. Ar mes ir toliau stebėsime, kokį šaltinį poveikį daro mūsų pinigų politikos pozicija. Kaip praėjusį kartą jums patvirtinau, ECB pasiryžusi vykdyti savo įsipareigojimus ir įgyvendinti jos mandatą. Šis, ši, šie įsipareigojimai yra gyviškai svarbus eurozonos ekonomikos stabilumui ir eurozonos piliečių geroviai. Bet jūs taip pat paprašėte, kad aš aptarčiau du kitus svarbius klausimus, kurie mano požiūriu yra struktūriniai, su kuriais susidarė pinigų politika. Ir paprašėte pakalbėti apie ECB pinigų politikos strategiją. Pinigų politikos e, strategijos peržiūra prasidės artimiausioje ateityje. Kaip tikriausiai žinote, pinigų politikos strategija nėra negirdėtas dalykas. Tai yra priemonė, kurią vykdo daugelis centrinių bankų pasaulyje skirtingų ritmų ir skirtingų tempų priklausomai nuo banko. Federalinių rezervų bankas sistema Junktinėse valstijose šiuo metu tai darys ir ko gero taip pabaigs daryti 20 metų antroje pusėje. Kanados centrinis bankas tokią strategijos peržiūrą atlieka kas penkerius metus, siekdamas užtikrinti, kad e, jis galėtų tinkamai gyvendinti savo įgaliojimus. Mūsų atveju ECB paskutinę tokią peržiūrą atliko 2003 metais, tai yra prieš 16 metų. Per tuos 16 metų e, įvyko daug dalykų. Makroekonominis peizažas e, patyrė didžiąją finansų krizę ir po to E, valstybių skolų e, krizę. Pastaruoju metu šis landšaftas patiria žemos infliacijos poveikį beveik visur pasaulyje ir ypač išsivyščiusiuose ekonomikose. Tuo pat metu atsiranda naujų iššūkių, tokie kaip demografiniai pokyčiai, visuomenės senėjimas, daugiausia išsivyščiusiuose ekonomikose, taip pat didžiuliai technologiniai pokyčiai ir proveržiai. Be to, klimato kaita pagaliau įsitvirtino diskusijų centre ir atkreipia kiekvieno, kas e, domisi ateitimi ir turi atsakingų pareigų e, dėmesį. Ir galiausiai įprasta, e, įprasta išmintis susilaukė iššūkių. Ir atrodo, kad pinigų politika patenka į neišbandytas teritorijas. Dėl to mes turime pagalvoti, kaip gali, galima geriausiai gyvendinti pinigų politikos e, mandatą. Na ir svarbiausias e, klausimas kylantis centrinių bankų bendruomeniai šiandien ir kurį tirinėja ir kiti centriniai bankai, yra kaip geriausiai apibriežti vidurinio laiko tarpio pinigų politikos tikslus, siekiant užtikrinti, kad visi lūkesčiai būtų tvirtai susaistyti. Tai gali būti naudinga ir šiandienos sąlygomis, kuomet politikos erdvė siekiant apsaugoti ekonomiką nuo neigiamų pokyčių yra labiau ribota negu prieš krizę. Ir mes geriau bandome suprasti, kaip ilgalaikės tendencijos, kurias minėjau anksčiau, gali paveikti įvairius kintamuosius, kuriuos stebime reguliariai ir siekiame kontroliuoti. Pasakius visą tai būtų per anksti ir neproduktyvu, mano nuomonė, dabar pasakyti, kokia ta peržiūra bus, nes visos šios priemonės tikslas ir yra visų pirma e, įtraukti į valdančiąją tarybą, į tos strategijos peržiūros formavimą ir atverti dialogo galimybės su visais, kurie, kurios e, tai domina. Tai yra ir ekspertai, jūs ką tik minėjote, kad jūs taip pat konsultuojate su ekspertais. Tai taip pat yra visų pirma jūs. E, nes jūs perdote piliečių nuomonės taip pat. Ir toks dvipusė e, komunikacija, kurią aš tikiu, tikrai turės savo vietą strateginėje peržiūroje. Kur, kaip, kokiu tempu, kokiu seka reikia šią priemonę vykdyti. Ir dėl to aš mielai išklausyčiau jūsų nuomonių, nors neturiu galtinės nuomonės, nes valdančioji taryba turės e, dalyvauti visų pirma formuojant e, šios strateginės peržiūros procesą. Be to, pilietinės visuomenės atstovai taip pat turi turėti savo kanalą komunikacijai. Ir aš taip pat mielai išklausysiu jų nuomonės dėl pinigų politikos ir kaip mums geriau gyvendyti mūsų mandatą. Galiu užtikrinti jūs, kad bus taikomi du principai. E, visapusiška analizė ir atviras požiūris. Tam reikės laiko apmąstymams ir apsvarstymui e, su visais, e, kuriuos aš ką tik minėjau. Mane pirmtakai informavo, kad 2003 metais parlamentas ir šis komitetas suteikė unikalų formą dialogui. Ir dėl ko buvo parengti ekspertų dokumentai. ECB buvo labai naudingas šis dialogas prieš 16 metų. Šį kartą kadangi komunikacija yra tokia gyvesnė ir komunikacijos priemonės gali atverti plač, platesnį vaizdą, aš esu įsitikinusi, kad keitimasis nuomonėmis dabar ir dialogas bus turtingesni ir vairesni. Bet aš manau, kad mano, kaip atsavai pirmininkės e, atsakomybė, yra atsiskaityti prieš jūs ir dalyvauti tolesnėse diskusijose. Kai e, valdačioji taryba patvirtins pagrindus, kuriais remiantis turėsime peržiūrėti mūsų strategiją. Antroji tema, kurią prašėte apžvelgti šiandien, yra tai, ką vadiname pinigų ateitimi. Kadangi ECB, centriniai bankai dirba sudėtingoje aplinkoje, neturime užbėgti e, ne tik numatyti ateities tendencijas, bet ir jas formuoti. Ir turime būti atidus visai rizikai ir analizuotume, kas yra naudinga ir kas kiek kainuoja. Finansinių paslaugų aplinka keičiasi, nes nauji žaidėjai sukrečia rinką. Tam yra ir viešos paklausos. Vykstant diskusiją apie taip vadinamas e, stabilias e, valiutas, suteikia šio kitokį e, vaizdą apie tai, kas gali būti ateityje. Šis reikinys gali sutrikdyti mokėjimų landšaftą ir gali turėti neigiamos įkaitos įtakos pinigų politikos perdavimai. Praėjusiais metais, kai aš dalyvau klausimuose, aš paminėjau tips, kad žinotumėte visi apie tai. Aš ką tik pati buvau apie tai sužinojusi. Dabar žinau apie tai šiek tiek daugiau. Taigi TIPS yra target sistemos netidėliotinių mokėjimų ir atsiskaitimų sistema. Na ir aš nesistebiu, kad mažai kas žino, kad tai tokia sistema yra, nes viskas vyksta užkulisiuose. Tai yra procesai vykstantis tarp bankų, kad e, mokėjimai būtų įvykdomi, įvykdomi netidėliotinai 24 valandas per dieną, kiekvieną dieną per metus. Tai reiškia įvykdyti mokėjimus netidėliotinai. Ir aišku, tai e, reakcija į vartotojų paklausą tokiems mokėjimams. Ir padeda užtikrinti, kad bet koks sąskaitos rėtojas e, Europoje gali būti pasiektas. E, taip, teikiant centrinių banko pinigus, TIPS padidina kasdieninių sandorių greitį. Ar ta sistema yra dar, dar nėra naudojama visame pasaulyje, nes yra sukurtos ir kito, kitų šalių sistemos, bet aš manau, kad mes kleisime mūsų patirtį užtikrinant tokius mokėjimus. Nuo 2016 metų ECB taip pat analizavo naujų technologijų naudojimą. Tai yra paskirsto įrašo technologijas, e, naudojimą jų rinkos infrastruktūroje. Kartu su Japonijos banku ECB vykdo mokslinio tyrimų projektą, kuris vadinasi Stela, kur analizuojamės naujoves, kurios gali užtikrinti saugesnius, saugesnius, greitesnius ir pigesnius finansinius sandorius. Bet pokyčiai reiškia, kad reikia numatyti ir valdyti rizikas. Naujojas, skaitant stabilias e, monetas, e, bus naudingos, jeigu atitinkama rizika bus švelninama veiksmingai visą tai reguliuojant, čia jūsų darbas ir priežiūra. Todėl aš manau, kad mes turime laikytis auksinės priežiūros taisyklės. Tas pats verslas, tos pačios rizikos, tos pačios taisyklios. Nesvarbu, koks būtų apipavydalinimas, kokia, ką, ką reikštų technologija. Turime užtikrinti, kad stabilios monetos nepakirstų mokėjimo sistemo saugumo ir veiksmingumo, ar pinigų politikos ir finansų sistemos e, sveikumo ir stabilumo. Ir tai yra labai svarbu. G7 darbo grupė, kuriai kartu pirmininkauja Benuo Karė, e, dirbame, kad pateiktume aiškias rekomendacijas dėl reguliavimo ir priežiūros. Kai dėl bendrųjų duomenų apsaugos reglamento, aš manau, kad ES gali parodyti kelią. Atitinkamai pagal tarptautinius standartus ir rekomendacijas mes Ir jūs, kaip e, teisės aktų leidėjai, turėtume sukurti ir taikyti reglamentus, kurie leidžia užtikrinti balansą tarp uh, naujovių ir rizikos. Turime būti atsargus dėl rizikos. ECB yra pasirengusi vaidinti savo vaidmenį ir jau dabar bendradarbiausia su kitais e, centriniais bankais ir institucijomis. Mes taip pat peržymė savo priežiūros struktūrą dėl novatoriškų mokėjimų, taip pat ir stabilių e, valiutų susitarimų, taip pat vertiname ir riziką paremtą požiūrį požio taikymą. Toliau ECB veiks kaip pokyčių katalizatorius. Mes ir toliau stengsime įtraukti suinteresuotas šalis, kad būtų prisidėta prie paneuropinių mokėjimų sprendimų paieškos. Mes taip pat vaidinam savo vaidmenį visiškai nepriklausomai vertinant centrinio banko skaitminės valiutas ir jų vertę Europos piliečiams ir plačiai ekonomikai. Centrinio banko skaitminės valiutos leistų piliečiams naudotis centrinio banko pinigais tiesiogiai savo kasminėse sandoriuose. Tačiau priklausomai nuo pasirinktos struktūros centrinio banko skaitminė valiuta gali kelti rizikos. Pavyzdžiui, tai gali e, pakeisti tai, taip, kaip monetarinė politika yra vykdoma ir persikelia į realią ekonomiką. Tai taip pat gali turėti poveikio ir pasaulinės sveikat, e, finansų sistemos funkcionavimui ir stabilumui. Taigi klausimas dėl um, centrinių bankų skaitmeninių valiutų ir tinkamo jų dizaino e, nusipelno tolesnės analizės. Mūsų tikslas yra e, skatinti saugesnę, novatorišką, integruotą mokėjimų sistemą eurais ir tai duos naudos visiems euro zonoje ir tai sustiprins eurą tarptautiniu mastu. Pirmininkė, gerbėnimi Ekon komiteto nariai. Paskutiniai Europos parlamento rinkimai aiškiai parodė, kad žmonės tikisi mm, didelių užmojų atsakymų iš Europos kad įvykdytumėm, kad pateisintumėm tuos lūkesčius, dirbdami iš vien, mes galime sustiprinti žmonių pasitikėjimą Europos projektu, euro ir ACB. Žanas Monė kartą pasakė, kad kiekvienas turi didelių užmojų, tik tai klausimas yra, ar turi užmojį būti ar daryti. Ir galiu jūs patikinti, kad ECB mes turime užmojį daryti, dirbti ir tikrai stengiam, stengsimės laikyti mūsų įgaliojimo. Ačiū už jūsų dėmesį. So, Ačiū, dabar pradėsime pasisakymus, keisimės nuomonėmis. Noriu priminti, kad. Uh, penkios minutės yra skirtos klausimui ir atsakymui. Tai paprastai yra taip, dvi minutės skiriamos klausimui, trys minutės atsakymui. Pradėsim. Na, Lyvės Pereiros iš APP. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu portugališkai. Yeah. Senhora Lagarde, bem-vinda ao Parlamento Europeu mais uma vez. Pane Lagarde, noriu pasveikinti Jūs atvykus vėl Europos parlamentą. Uh, Mm, tai pirmas kartas, kai jūs esate Europos centrinio banko vadovė. At... Ir lankotės parlamente. Taigi, piliečiai nori ekonomikos, kuri tarnautų augimui, kad būtų gera tvirta valiuta. Monetarinė politika yra nepaprastai svarbi mažų palūkanų normų politikos išlaikymas, turto pirkimo um, politikos išlaikymas yra sveikintinos priemonės. 20 milijardų eurų turto pirkimai yra tikrai labai svarbus, svarbi priemonė valst, kai kurioms valstybėms, ypač dabar, kai žengėme į sumažėjusio augimo laikotarpį. Uh, Ir visgi e, turto pirkimo programos e, e, ribos jau yra pasiektos. Lapkričio 22 jūs mums priminėt, kad investicijų lygiai yra vis dar labai maži, palyginti su prieš krizinė situacija. Taip pat turime gerinti valstybių finansinę situaciją, saskaitų situaciją. Mhm kai kuriuose valstybėse matome, kad trūksta investicijų į esminės e, visuomeninės paslaugas ir tikrai netenkinami žmonių poreikiai. Tose valstybėse, kur skolos yra masinės ir investicijos yra minimalios, ką gali padaryti centriniai bankai? Kaip mes galėtumėm spręsti tą įsiskolinimo problemą ir visgi skatinti investavimą į e, valstybinės paslaugas? Question, which... Ačiū už Jūsų klausimą. Mano nuomonė, tokiu atveju palėtėte esminį klausimą, tai yra investicijų, konkurencingumo ir taupumo klausimai. Ir iš tikrųjų. Mm, įvertinus tai, ką, ver, ką jūs sakote apie ECB, ką ECB yra, yra pasakiusi savo ataskaitoje dėl um, investicijų trūkumo, tai um, ką galėčiau pasakyti, ką Centrinis bankas gali padaryti. Visų pirma, jis turi kelti savo klausimą, kokie yra mano įgaliojimai. Įgaliojimai yra kainų stabilumas. Tai yra apibriešta dar 2003 metais pagal strateginę pežiūrą, kuri tuo met buvo atlikta. Mhm įvertinus infliacinius tikslus, kuri įvertinus tuomet buvo apie 2 procentus, bet mažiau nei 2 procentai, buvo įvertinta, kokias priemonės ACB turi, kurios gali būti panaudotos tam, kad būtų galima pasiekti to tikslo, kuris lemia kainų stabilumą, kas yra numatytam įgaliojimuose mandate. Uh, Investicijų skatinimas sudarimas palankios aplinkė, aplinkos, sudarimas sąlygų namų ūkiams ir įmonėms investuoti yra vienas iš pagrindinių darbų, atsakymų, kurias gali pasiūlyti ECB. ECB nuo pat krizės stengiasi tas priemonės pateikti ir užtikrinti finansavimą tokią kainą, kad tai skatintų investicijas. Aišku, tą reikia daryti pasiremiant duomenimis, informacija, kur yra prieinama. ACB ir ACB toliau turi tą daryti, pasiremdama informaciją ir apie ekonomikos lėtėjimą. Ir tą mes ir darome. Thank you. And now Mr. Fer Ačiū. Dabar ponas Fernandes iš socialdemokratų frakcijos. Bienvenida, prezidenta. Ačiū pirmininkė, sveikinu Jūs. Legart mūsų komitete turiu paprastą klausimą. Įvertinus dabartinės Centrinio banko prognozes, kada jūsų kadencija baig, kokios yra prognozijas dėl infliacijos? kada ta infliacija bus 2 procentai ar mažiau nei 2 procentai, nes tai yra ACB atsakomybė, ar ne? Na, nemanau, kad kas nors e, savam protė prognozuotų, kokie bus skaičiai po aštuonerių metų, ar tai augimo, ar tai infliacijos. Yra priemonių, instrumentų, kurie yra susiję su rinka, paremti rinka, kurie leidžia apibriežti uh, m, mm, tam tikrą perspektyvą, kiek būtų galima numatyti, kokia būtų infliacija. Tai vienas iš tų instrumentų, mm, į kurį mes žiūrime ir kurie žiūrėsiu ateityje. Aišku, be to bus ir kitų instrumentų. Tačiau mūsų tikslas turi būti m, mm, tai, ką nustatys strateginė peržiūra. Tai dabar aš vadovauju valdybai ECB nariai visi yra tikrai labai kompetitingi darbuotojai. Ir mes dirbame pagal tą mandatą, kuris aiškiai apibrieštas. Netoli 2 procentų, bet mažiau nei 2 procentai. Ir visi labai stengiasi užtikrinti konvergenciją link to tikslo. Gali būti ir kitaip, kuomet bus atlikta strateginė peržiūra. Ar turite kokią datą savo prognozėse? I can, I, I can imagine that in your forecast you have a date where... Aš taip įsivaizduoju, kad turite prognozuojamą datą, kada infliacija bus artima 2 procentams. Kuo greičiau, to geriau. Okay. Thank you. Now... I think that I have another three minutes. Yeah, you still have time. <laughs> aš dar turiu laiko, pirmininkė, taip. Aš, aš vėl kalbėsiu ispaniškai tada. Uh, Jūs kalbėjote apie ECB strateginės politikos peržiūrą ir aš klausimų metu tą patį klausimą kėliau. Jūs sakėte, kad esate pasirengę galvoti apie strategiją ateitį, bet dabar aš noriu užduoti klausimą dėl dabar. Uh, dabartinis tas tiklas, kad infliacija būtų apie 2 procentus, bet mažiau nei 2 procentai, jūsų manimų, kiek tai galima vertinti kaip simetrišką tikslą ar ne? You know, the issue of symmetry is clearly one of the items that will simetrijos klausimas yra vienas iš tų klausimų, kurie bus aptariami strate, kaip strateginės peržiūros dalis. Mm Dabar FED strateginiai peržiūrė tai yra analizuojama ir mano pirmtakas, tai e, pirmininkas Dragi taip pat mm, įvertino tai kaip strateginio pobūdžio, kaip simetrinio pobūdžio dėl mūsų kainų stabilumo tikslų e, simetrijos e, koncepcija, aišku, atsiduria strateginės pežiūros kontekste ir ar žiūrėtumėm Mm, į kažkokį tai banką, stabilumą, į kažkokį e, terminą turi, aišku, kelti klausimą dėl simetriškumo. Aš dabar nes, neprimsiu sprendimo, kas tai yra, aš tik tai noriu pasakyti, kad tas komponentas turi būti įtrauktas į diskusijas. Thank you. And now, uh... Ačiū. Stefanija Jankurto, Renių frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad dar kartą atvykote į mūsų komitetą. Mm, kalbant apie ECB iššūkius, yra du tokie iššūkiai, iš kurių vienas toks klasikinis, tai yra vyrų moterų lygybė, jos užtikrinimas, ypač kalbant apie paskyrimus į vykdomuosius mm, postus mm, finansinėse, kitose organizacijose, stengiantis stengiasi išvengti vėlgi tos žymiosios nuotraukos prieš kelias dienas pasirodžiusios, kur jūs buvot vienintelė moteris iš valdybų ir vadovų. Taigi, tuo klausimu, ar jūs esate pasirengusi e, pasisakyti už taisyklę, kad ateityje pas, vis visų paskirimų atveju turi būti laikomasi principo vienas vyras, viena moteris, kaip Ursula von der Leyen, pavyzdžiui, sakė. Antras iššūkis, mm, gal toks naujesnis iššūkis, tai yra kova su klimato kaita praeitą savaitę 174 mm, ekspertų NVO e, atstovų atstovai pas, atsiuntė atvirą laišką, kad būtų galima paspartinti veiksmus kovoti su klimato kaita. Tai atspindi pilietinės visuomenės pasiryžimą daug daugiau įsipareigoti. Tai taip pat ir atsavę ašvilgiu eiti giliau į dialogą, daugiau dirbti tais klausimais. Ir kaip rugsėjo mėnesį per klausimus jūs sakėte, labai svarbu, kad vaisingas būtų dialogas su pilietinė visuomenė užsienį. Ir aš prisimenu rugsėjo klausimus ir norėčiau už tai paklausti, ar jūs esate pasirengusi iš, taip irgi pasišventusiai įsipareigoti įtraukti pilietinę visuomenę, ypač stengiantis kovoti su klimato kaita. Merci infiniment pour, pour... Labai ačiū už šį klausimą iš dviejų dalių ir pasistengsiu atsakyti kiekvieną atskirai dėl pirmojo. Dėl geresnės vyrų moterų pusiausviros, ypač dėl to, kad finansinėse organizacijose būtų daugiau moterų. Na, aš jau labai seniai kovoju dėl šio reikalo ir tikrai nenuleisiu rankų. Ir uh, turiu labai daug vilčių siejimų su jumis, su jūsų vaidmeniu šiame procese. Šiandien Europos centrinio banko valdyba yra sudaryta iš 25 žmonių, iš kurių 24 yra vyrai. Aš jas labai vertinu, labai vertinu vyrus bendrai, tačiau tai tikrai nėra normalus mūsų visuomenės atspindys ir man atrodo, kad ta situacija turėtų keistis pozityviau, kad geriau atspindėtų visuomenę, kurioje mes gyvename dėja yra visai eilė elementų, kurie nepriklauso nuo manęs, nuo ECB. Jūs žinote, iš 25, 19 yra Mm, eurosistemos, taip vadinamosios e, centrinių bankų vadovai. Ir vėlgi aš noriu pasakyti, aš tikrai jos labai gerbiu, labai vertinu ir labai draugiškus ryšius su jais palaikau, tačiau tai yra vyrai. Ir tai ne mano galioje, galbūt jūs galėtumėt kažkokį vaidmenį suvaidinti ir nacionalinės savo šalių vyriausybės įve, įtikinti siūsti moteris į Europos centrinį banką. Ir jeigu norėtumėt pavaržių, aš mielai jums pateikčiau Dabar dėl kandidatų. Iš principo, kad būtų bent po vieną iš abiejų lyčių atstovą, man atrodo, tokia praktika būtų puikia. Aš egoistiškai tai pasielgsiu, padarysiu išimti, žinau, kad rytoj jūs klausysitės dviejų kandidatų, tai yra vyras ir moteris, tai yra kandidatai į du postus. Ir Labai norėčiau, kad ta taisyklė, kurią jūs taikote, mm, rytoj nebūtų taikoma. Aš nenorėčiau būti viena ACB valdyboje, nes jeigu Eh, toliau, toliau tęsis viskas taip, kaip dabar mm, tęsiasi, tai tikrai būsiu ir toliau viena moteris ir labai liūdna ir aš tikrai labai pasisakau už lyčių pusiausvyrą ir jeigu visgi pavyktų tą užtikrinti rytoj, tai turėtumėm galimybę turėti ir antrą moterį ACB valdyboje. Na, aišku, čia yra ir kitų e, elementų, bet aš noriu nuoširdžiai pasakyti, labai svarbu yra iš tikrųjų ir požiūrių įvairovė, taip pat ir Europos centrinio banko valdyboje tai yra labai svarbu. Dabar antras klausimas. Klimato kaita. Ir Per mano klaui, mano kaip kandidatės klausimus aš jums pasakiau, kad mm, esminė sritis yra kova su klimato kaita ir aš esu įsitikinusi tuo ir aš manau, kiekvienas savo srityje turi analizuoti, kiek jis ar ji gali prisidėti prie kovos su klimato kaita. ECB mm, mandatas nėra klimato kaita ECB mandatas yra kainų stabilumas. Tai yra mūsų prioritetas. Visgi ECB turi visą sąrašą tikslų darbo, kurie nėra pagrindiniai, bet antriniai, bet čia ir kalbama apie ekonominius sprendimus, kurios priima um, Europos institucijos. Ir čia jau būtų galima galvoti apie tai, kad klimato kaita galėtų būti vienas iš antrinio mandato um, numatytų uždavinių. Tai nėra, aišku, pagrindinis mandatas, bet visgi, kalbant apie tą strateginę peržiūrą, kurią atliksime per artimiausias savaitės, kur, kurios imsimės. Ir valdyboje galėsime kalbėti, kalbėti taip pat ir apie klimato kaitą kaip vieną iš esminių elementų, sprendžiant kur, kaip, kokie kokiu mastu ECB galėtų svarstyti tą um, sritį. Aš, aš atsiprašau, kad kalbu kiek ilgai, e, gal uh, visgi tas klausimas yra labai svarbus, manyčiau, ir jeigu leistumėte, aš dar truputėlį e, prateščiau savo mintį. Kalbuojant apie makroekonominės prognozes, mes naudojame tam tikrais makroekonominiais modeliais ir mes galvojame, kad uh, reikia, mm, kad būtų integruota ir tam tikra rizika į makroekonominius tuos modelius, kuriuos mes naudojame dėl klimato kaitos. Tai minimumas yra. Uh, Antras dalykas, galvojant apie mūsų priežios funkciją, ACB taip pat turėtų turėti galimybę dėl de, deklaravimo prievalių, skaidrumo prievalių, priežiūros prievalių e, bankinių institucijų. Mes turėtumėm turėti galimybę įvertinti, kiek bankinės institucijos atsižvelgia į klimato kaitą, kuomet jie um, vertina riziką ir tvirtina uh, finansinius produktus. Toliau trečias uh, elementas, kalbant apie mūsų portfelio valdymą jau šiandien yra tam tikra politika, kuri yra skirta skatinti finansinės priemonės, kurios, na, tai, taip vadinamos yra žaliosios priemonės. Uh, Tad, manau, būtų visiškai teisėta įvertinant mūsų mandatą ir, aišku, nuolat budriai stebint finansinį stabilumą, manau, pageidautina būtų, kad ECB taip pat analizuotų ir tai, mm, kiek visos opera, kaip visos operacijos yra vykdomos ir budriai stebėti, kiek tai atitinka klimato kaitus visus reikalavimus. Aš labai atsiprašau, kad viršiau pasisakymo laiko, bet man atrodo, kad tai labai svarbus klausimas. Greens. Thank you, Chair. Uh, welcome, President. And I... um, Ponas Jekeliūnas, žalieji, labai ačiū, ačiū uh, pirmininkė, ačiū, kad taip atvirai jūs kalbate. Tikiuosi, kad um, iš tikrųjų pamatysime, kad e, viskas atsitiks taip, kaip jūs sakėte, dėl skaitmeninės valiutos. Man atrodo, kad dėl to dar e, kyla struktūrinių problemų dėl e, turto supirkimo. Kaip jūs sakėte, iš tikrųjų reikėtų atitinkamo mechanizmo. Yra ir daugiau uh, E, rizikos e, e, dėl tokių veiksmų, kurie, kurie siekiama trumpalaikio pelno. Dabar dėl stabilių monetų, virtualių valiutų, tai irgi yra tam tikra problema. Jūs sakėte, kad iš tikrųjų yra ir tam tikras nestabilumas įsitakoja ir kainas, ar turint omeny tokį kontekstą, uh, Ir nepamirštant, kad vienas iš tikslų turėtų būti finansinis stabilumas, kaip šiame kontekste jūs e, vertina, vertinate skaitmeninę e, valiutą, e, kokį galima būtų čia rasti sprendimą. Aš žinau, kad per anksti iš jūsų tikėtis labai konkrečių veiksmų, bet kalbant apie uh, E, Europos centrinio banko veiklą, ar jūs, tarkim, ketinate e, bendradarbiauti su RIX banku ir kiek užtruktumėm, kol e, išgirsime kažką konkretesnio apie skaitmeninių valiutų projektą. Labai ačiū už klausimą. E, mūsų e, tikslas yra kainų stabilumas, o ne finansų stabilumas. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos centrinis bankas turi atidžiai stebėti ekonominius pokyčius, taip pat ir e, finansinės tendencijas ir abiejų šių tendencijų stabilumą. Svab, svab, tai svarbu, nes tai įtakoja kainų stabilumą kaip po tokį jūs taip pat minėjote ir skaitmeninės valiutas. Aš savo žanginėje kalboje e, bandžiau paminėti dvi sritis. Visų pirma, tai mes turime sugebėti išanalizuoti ir įvertinti, kokį poveikį turėtų e, monetarinės politikos keitimas finansiniam stabilumui. Uh, jeigu iš tikrųjų būtų plėtojama Europos centrinio banko e, e, skaitmeninės valiutos koncepcija, tai mes turėtumėm pasirūpinti ir e, vartotojų saugumu, taip pat iš esmės tarptautinė monetarinė sistema ir jų saugumu, taip pat pagalvoti apie tai, koks vaidmo tenka nacionaliniams bankams ir bankams kaip vartotojai galėtų pasinaudoti tą Europos centrinio banko skaitmeninę valiutą. Taigi visus šiuos veiksnius reikėtų atsižvelgti ir aš tikiuosi, kad tai bus padaryta, e, tęsiant darbus, siekiant valiutų skaitmeninimo. E, tai jau dabar vyksta įvairiose formuose ir mes e, dalyvaujame. Paminėčiau EIBS. E ir e, pana Beno Karai. Taip pat e, reikėtų pagalvoti ir um, sta saugumą, stabilumą. Kaip žinia, e, Švedijos centrinis bankas daug dirba šioje srityje, kaip skaitmeninių valiutų, Šveicarijos bankas, atsiprašau, skaitmeninių valiutų plėtojimo srityje. Uh, ir kiti bankai bando parengti panašias sistemas. Aš sakyčiau, kad tai yra tokia sritis, kur mes turime skubėti lietai. Nes iš tikrųjų poreikis egzistuoja, yra technologijų, kurios vystosi. Ir mes pritartumėm tokioms uh, naujoms technologijoms, bet kai sakau, kad reikia, kalbėti, uh, e, e, reikia skubėti lietai, mes turime pagalvoti apie tai, uh, kokie kokio, kokią riziką gali sukelti tokios sistemos. Turiuomenį tiek ir monetarinę politiką, tiek ir e, e, finansų sistemas apskritai. Labai ačiū. Toliau pane Elen Laport iš ID, prašom lors de vos récentes interventions médiatiques. Pane Legar, dėkuoju šias diskusijas ir jūs apibrėžite monetarinės politikos e, kryptis ir e, nuo lapkričio jūs pradėjote pareigas. Mario Draghi, e, jūs įvertinote kaip skatinančias priemonės, kad tai buvo, aišku, kiekybinio skatinimo programos taikymas, mažų palūkanų taikymas, buvo skirta kovoti su defliacijos rizika, užtik, kova su nedarbu masiniu buvo užti, siekiama E, įgyvendinti. Kaip Jūs galvojate dėl kainų stabilumo ir 2 procentų infliacijos? E, pažiūrėkime į, pagrind, į bendrą ekonomikos situaciją, atlyginimus, našumo elementus, ECB. Ar tikrai turi toliau taikyti tą auksinę taisyklę? E, nes iš tikrųjų gali būti, kad tai sukels naują finansinę krizę. Kaip ECB už toliau vykdys kontraciklinę monetarinę politiką, kai iš tikrųjų taip ribota yra veikimo e, e, sritis. Vienas procentas per metus tai yra numatyta ECB statute keitimo kursas, e, kad turi toks būti taikomas ir galvojant apie eurozonos nuosavus išteklius, jūs e, gynėte tą e, poziciją ir, ir, ir su Makronų diskusijas, bet visgi dar nėra taip patvirtinta ir eurozonos biudžetas, jeigu būtų sukurtas, galėtų tikrai pas, pagerinti bendrą ekonominę situaciją tarp euro, euro valstybių. Ar galėtumėt pasakyti, kaip bus įgyveninti numatyti projektai? Bon, merci beaucoup de votre question. I might actually... Labai ačiū už Jūsų klausimus. You, because... Jeigu neprieštarausite, norėčiau atsakyti angliškai nes turiu siekti tinkamos pusiausvaros. Aš prieš tai gana ilgai kalbėjau prancūziškai. Manau, kad būtent tai mes ir darysime įgyvendintami strateginę peržiūrą. Mes turėtumėm pagalvoti, ar iš tikrųjų e, e, siekime 2013 metų tikslo. Tai yra infliacijos artimos 2 procentams, bet mažesniems negu kad 2 procentai. Ir jeigu mes pažvelgsime į visus pokyčius, kurie įvyko dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis, į struktūrinės tendencijas ir pagalvosime, ar kainų stabilumo tikslas. vis dar svarbus ir jeigu taip, tai kiek svarbus, kokiu formatu E, kokią maršą turėtumėm numatyti, ar tai turėtų, būsi, ar turėtų būti kažkoks tai saistantis tikslas ar siekinys. Yra labai daug niuansų, apie kurios turėtumėm pagalvoti, kalbėdami apie infliacijos tikslą. Ir koks bus galtinis rezultatas, mes kol kas dar nežinome. Bet be abejo, reikės pasverti visas galimybės. Kaip sakiau anksčiau savo įžanginėje kalboje, reikės atlikti labai išsame analizę ir vadovautis geronorišku požiūriu, būti nusteikus atvirai. Pagalvokime ir koks yra e, e, ECB mandatas, tai yra siekti kainų stabilumo. Uh, Na ir iš tikrųjų tai buvo veiksminga priemonė, kuri per pastarosius keletą metų veiks, e, e, e, žymiai prisidėjo prie stabilumo išlaikymo, augimo skatinimo, darbo vietų išlaikymo, kūrimo. Na ir mano nuomonė, tokios politikos krypties naudojimas ir tokių instrumentų arba priemonių naudojimas kurias jau sukūrė ECB, tai iš tikrųjų buvo būtina E, tam, kad ECB pasiektų tai, ką turėjo pasiekti. Dėl antro klausimo prisipažinsiu, kad nelabai supratau. Gal galite priminti, ko jūs teiravotės, o gal pirmininkė galėtų dar kartą suteikti žodį kalbėtai. Dėl eurozonos biudžeto buvo klausimas. Mes Prancūzijoje, mes jau mokame į Europos e, biudžetą milijardą eurų ir Ehm, įdomu, kokį poveikį tas eurozonos biudžetas turėtų Prancūzijai. You, uh... Na, tikriausiai jūsų labai nenustebinsiu, bet vis dėlto egzistuoja Europos valiutų e, sąjunga, ji turi e, bendrą e, valiutą, eurą. Na ir dėl to ši sąjunga turėtų būti pajėgi fiskalinė prasme. Reikėtų siekti ir sanglaudos, ir konkurencingumo, o taip pat ir e, e, stabilizacijos. Tai tikrai labai e, sustiprintų visą eurozono struktūrą. Labai ačiū. Toliau Jose Guzmao iš GUE, bet prieš tai Johan van Obertvelt iš EKR. Atsiprašau, kad jūs praleidau. Ačiū. Labadiena, sėdžiu štai čia. Norėčiau padėkoti ponė Legard už tai, kad pas mus atvykote. Jums turiu tris klausimus, pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, dėl kovos su klimato kaita. Tai yra labai svarbus ECB tikslas. Ponas Reitman iš Vokietijos federacinio banko pasakė, aš jį cituoju, monetarinė politika, kuri siekia aplinkos uh, politikos tikslų, rizikuoja, kad perdegs. Na, o toliau dėl viešųjų investicijų. Jūs sakėte, kad pasisakote už gausesnės viešasias investicijas ir aš noriu pastirauti, ar jūs remtumėte iniciatyvą dėl deficito atsisakymo, 3 procentų deficito atsisakymo kalbant apie investicijas. Na ir e, galiausiai kokį vaidmenį matytumėte ECB finansuojant tokius e, viešų investicijų projektus. Na ir galiausiai jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų didinti produktivumą, bet matome, kad ECB palieka ir toliau labai žemas palūkanas, bet tai e, stabdo produktivumą, nes palieka ir toliau gyvuoti vadinamasias zombių įmonės. Gal galite pakomentuoti? Dėl e, klimato kaitos, kaip jau sakiau anksčiau, mes kaip centrinis bankas turime išanalizuoti visas dimensijas. E, kaip, kur e, klimato kaita gali turėti poveikio arba neturi poveikio ir ką mes galime padaryti. Na ir norėčiau pritarti ponui Vaitman. Vis dėlto mes neturėtumėm to paversti savo uh, pačiu svarbiausiu tikslu, kovos su klimato kaita tikslu. Tai yra, uh, čia svarbiausias vaidmo turėtų tekti vyriausybėms, bet tai neturėtų užkirsti kelio mums įvertinti savo veiksmus ir pagalvoti, ką mes galime padaryti. Kaip jau sakiau anksčiau, kalbėdama prancūziškai ir dabar pakartosiu angliškai, kalbant apie e, makroekonominę analizę, mes e, e, modeliuodami ekonomiką, ir tai yra vienas iš svarbiausių mūsų instrumentų, čia mes turime įtraukti ir klimato kaitos aspektą. Antra, dėl bankų priežiūros, čia vėlgi mes turime įtraukti klimato kaitos aspektą. kalbant apie visą eurozono sistemą, tai taip, mes turime siekti skaidrumo, e, reikėtų atlikti riziką, e, e, reikėtų vertinti riziką ir ją atskleisti. Čia SSM taip pat tenka tam tikras priežiūros vaidmo. Na ir trečia, mes į investicijų operacijas taip pat turime įtraukti klimato kaitos aspektą. Uh, kiek tai susijęs su mūsų portfeliu. O taip pat mes tai turėtumėm įtraukti ir pensijų fondų valdymą. Mes tai jau darome, bet turime veiksmus tęsti, pagalvoti, ką dar galime padaryti. Na ir galiausiai mes taip pat turėtumėm e, išanalizuoti, atlikdami turkto supirkimo programas, Turime e, įvertinti, kaip klimato kaita e, daro poveikį arba gali padaryti poveikį. Aš tikrai nenorėčiau nieko teisti arba vertinti nes ir e, vyriausybės turi diskutuoti, bet iš tikrųjų šias keturias svarbės rytis aš įvardinčiau tas, kur galime daryti poveikį kovojant su klimato kaita. Dabar dėl investicijų. Na, ne man reikėtų kalbėti apie tai, kaip turėtų būti matuojamas deficitas, kas turėtų būti traukta, kas neįtraukta e, Stabilumo raugimo paktas, e, šešių dokumentų rinkinys netrukus bus peržiūrėti ir ko gero šis klausimas bus e, vertinamas mano nuomonė, žvelgiant iš mano pusės. Man atrodo, kad mums reikia saugumo, aiškumo, ekonomistai taip pat mano, kad tie principai, kurie jau taikomi, yra gana sudėtingi. Kartais jie e, prieštarauja pagrindiniam tikslui. Na ir tikrai būtų naudinga e, tai supaprastinti. Kai atsakiau į jų, atsakinėjau į jūsų pirmą klausimą, uh, tai aš e, buvau išreiškusi susirūpinimą dėl žemo investicijų lygio apskritai, ne vien tik tais dėl e, viešųjų investicijų. Vis dėlto aš nemanau, kad Europos centrinis bankas galėtų teikti finansavimą pakankamai e, patraukliomis kainomis tam, kad ir įmonės ir namų ūkiai būtų drąsinami investuoti. Uh, Tai būtų tikrai labai svarbu ir tai beje siejasi su jūsų paskutiniu klausimu apie produktivumą. Investicijos inovacijas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, į ekonomikos plėtrą turėtų e, paskatinti produktivumą. Mums reikia investicijų tam, kad mūsų ekonomika taptų produktyvesnė. Ačiū. Dėkoju. E, toliau guo vardu panas Obry. Pane Obry. Labadiena, e, pane Lagard. Aš pratęsiu pagrindinę temą, kurio, apie ką kalbame. E, tai yra mūsų prioritetas, ar tai būtų pirmas, ar vienas iš prioritetų klimato kaita. E, universitetų organizacijų išplatintas tekstas yra įdomus dėl to, kad jis įdomus ir piliečiams, nes jos prašo aiškių tikslių veiksmų ir greitai, greitų veiksmų. O ką mes girdime iš jūsų pusės, kad reikia, kad ir Centrinis bankas e, dirbtų šio klausimu ir jūsų visi pareiškimai eina tinkama linkme ir tai paskatina, kad ECB savo misijos širdyje mato ir klimato kaitos klausimus. Dabar nuo žodžių prie veiksmų. Iki š... pirmiausia, ECB prisideda prie klimato kaitos e, daugiau kaip e, milijardą e, lėšų skiria į iškasnio kūro sritį ir taip toliau. Ir reikia, kad ECB neutraliau žiūrėtų į rinkos situaciją. Ir mes sveikiname pinigų politikos e, strategijos peržiūrą, kuri egzistuoja nuo 2003 metų. Gal galėtume daugiau papasakoti apie grafiką, per kiek laiko tai bus padaryta ir kaip tai, į tai bus integruotas klimato kaitos klausimas. Ir kit, mūsų klausimas dar yra, kaip finansuoti žalios investicijas ir kaip nutraukti tas nešvarias investicijas. Ir ar jūs e, ketinate ECB veiklą dekarbonizuoti ir e, išvalyti jūsų portfelį taip pat nuo CO2 investicijų? Gal galite tiksliau pasakyti, kaip tai padarysite? Ir e, tikiuosi, kad ir e, taryboje į tai daugiau bus kreipiamas dėmesys. Ačiū. nesutikčiau su jūsų paskutiniu argumentu. Mes esame kartu. E, negalima sakyti, tu, tu daryk savo darbą, o mes darysime, kaip mums išeina. Labai svarbu, kad pasiektume tą taksonomiją. Aš nenoriu kištis į jūsų diskusiją, nes čia nesu labai kompetentinga, bet aš žinau, kad labai svarbu, kad būtų tam tikra taksonomija ir kad tas priemonės galėtume naudoti tolesnėse veiksmuose. Žinau, kad e, bus daug nesutarimos ryčių perėjimas, nereikia perėjimo. Kiek detaliai žiūrėsime, tai nustatydami, kas yra žalia, kas yra rūda ir kitos, kiti atspalviai, kokie yra. Ir aš tikiuosi, kad pažangos šioje srityje bus. Galbūt tai yra toks pastaba išnašoje, bet tai yra labai svarbu taip pat. Dėl klimato kaitos aš bandau nustatyti tas rytis, kurios mano požiūrį, e, kaip savo pirmininkės jau keturias savaitės darbo turi, gali turėti poveikį. Tai nustatant tyrinėjant makroekonominę analizę, dirba, darant, turime atsižvelgti į klimato kaitą. Kai kūrėme modelius, kai bandome prognozuoti augimą, bandome e, prognozuoti infliaciją, bandome suprasti namų ūkio elgesį, kodėl perka tai ar tą, kurie įsikūrė, kur kokie perka namą ir taip toliau. Turime čia įtraukti ir klimato kaitos imperatyvus. Ir daug ekonomistų dirba šioje srityje ir daro tai. Tikiuosi, kad tai nebus per nelik prieštaringas aspektas, bet aš pati raginu to imtis. Aišku, tai bus bendro, valdančiosios tarybos bendras sprendimas ir bus dialogas ir su jumis, ir su pilietinė visuomenė. Aš praleidžiau pusę valandos su organizacijomis pasirašusiamis tą laišką, kurį jūs minėjote. Ir mums reikia tarpusavio supratimo, reikia suprasti tą imperatyvą, tą situaciją, su kuria turime dirbti. Antras rytis yra priežiūra, tai yra ECB per stabilumo mechanizmą gali būti panaudoti geriems tikslams ir nacionalinės vyriausybės ir priežos institucijos valstybės narėse gali savo darbo dalį atlikti. Dėl tiesioginių investicijų, kaip minėjau, mes perkame nemažai produktų, kurie yra taip vadinamai, taip vadinamai žali, nors dar nėra tos taksonomijos. Dėl viešųjų pirkimų programos noriu priminti Jums, kad 80 procentų mūsų produktų yra vyriausybių obligacijos. Mes esame vienas iš didžiausių obligacijų išleistų tarptautinių agentūrų Europoje, įsipareigojusių siekti e, žalių investicijų, tik tai, tai yra EIB pirkėjai. Na, ir ta maža dalis privačių obligacijų yra įvairių atspalvių investicijų - žalių ir rudų. Ir E, mes turime siekti nesutrikdyti finansų rinkų ir laikytis taip vadinamo rinkos neutralumo principo. Šis principas taikomas, ar reikia jį peržiūrėti, kaip tai padaryti, kaip jį pakeisti, tai bus būtent strateginės peržiūros ir e, taip pat tikslas. Labai ačiū. Ponas Niderma ir EPP. Ačiū. Pone pirminkė, labai malonu Jūs čia matyti. Pirmasis klausimas būtų dėl ekonomikos ir pinigų politikos. Žanginėje kalboje sakėte, kad ekonomika yra tripi šiuo metu, o ECB taiko gana griežtas priemonės, kad paremtų ekonomiką. Įdomu, ar matote dar, kad, ar jums atrodo, kad ateityje dar turėsite pakankamai priemonių stimuliuoti e, ekonomiką, jeigu ji pradėtų sagnuoti. Antras klausimas dėl pinigų politikos peržiūros. Tikrai vertinu jūsų nuostatas dėl to. Įdomu, kokiu mastu e, pinigų svesniai rodikliai, kurie svarbus buvo ECB e, veikloje, ar jų vaidmuo bus peržiūrėtas, nes, nes, kaip žinome, dabar daugelis centrinių bankų skeptiškai žiūri į tų svesnių rodiklių E, svarbą, kadangi jie gana smarkiai išsiskiria kartais, pavyzdžiui, finansavimas ir investicijos ir taip toliau. Ir naujovės. Na, ačiū. Taip, ekonomikos situacija galėtų būti geresnė. Aš sakiau, kad iš esmės situacija yra tokia dėl E, išorės veiksnių, augimas yra mažesnis negu potencialas ekonomikos, ar turime pakankamai priemonių reaguoti, jeigu situacija nepagerės, taip, turime. Ar ir mes esame pasiryžę panaudoti tas priemonės mūsų įgaliojimai. Kaip sakėme, yra kainų stabilumas. Ir turime daryti tai, ką privaloma daryti. Aišku, kad visi, visas šalis turi vaidinti, suvaidinti savo vaidmenį. Tikiuosi, kad taip ir bus dėl piniginių suvesnių rodiklių. Sunku, ką mes darysime per tą peržiūrą ir čia klausimai bus labai svarbus, ar reikia sugražinti piniginių sausnių rodiklių vaidmenį, šiuo metu taip nemanau, bet kai centrinių bankų skaitinės valiutos pradeda turėti poveikį ir klausimai nuo to ir kaip bus kuriami pinigai, tai, tai yra teorija, kurią galima, e, apie kurią galima kalbėti. Aš šiuo metu nežinau, kaip tai galėtų įvykti. Ačiū, Paul Tang, socialistų ir demokratų frakcija. Ačiū, pirmininkė, ponė Lagard. E, džiaugiuosi jūsų žodžiais dėl to, kaip ECB gali traukti pinigų politikos e, politiką per savo kainų stabilumo e, įgaliojimus. Tai padrasna. Bet kartais norisi išgirsti daugiau detalių, tikslesnių detalių. Jūsų pirmininkas Dragis parlamentui jau kalbėjo apie CSBP, kad žiūrėsime, kalbėsime apie tai ir žiūrėsime, koks yra to poveikis. Ar vertinimas jau atliktas? Jeigu ne, tai kodėl? Jeigu taip, galėt, ar gal galėtumėte pasidalyti to vertinimo rezultatais? Antra, ar jūs e, galvotumėte apie privalomą CO2 pėtsako atskleidimą? Kitas klausimas dėl taksonomijos. E, kaip finansų sistemą žalinti? Tinklas e, finansų sistemos e, Žalimui pareiškė, kad mums reikia aiškios taksonomijos, kas yra žali, kas nežali ar rudi produktai. Ar sutinkate su tokiamis rekomendacijomis, kurią patiekė ši nevyriausybinė organizacija, kad reikia turėti skirtingus žalios spalvos atspalvius ir skirtingus rudos spalvos atspalvius. Ir galiausiai von der Leyen e, Jis sakė, kad neleis žalių investicijų išskaičiuoti iš biudžeto deficito. Ar nemanote, kad taksonominio reglamento sprendimas būtų grėsmė ir ar būtų galima numatyti taisyklės, kad vyriausybės galėtų išleisti daugiau, jeigu jos investuoja į žalėsis rytis? Labai ačiū. Labai aiškiai paskaitysiu, pacituosiu iš darbo, kuris atliktas, nes tai buvo padaryta dar iki mano uh, darbo pradžios, bet noriu e, pasakyti, kad prezidentas Dragis buvo tam atsidavęs. Jis buvo pasiryžęs žiūrėti, kokį poveikį daro klimatai CSBP. Ir ECB iš tikrųjų atliko preliminarią analizę, tolesnis darbas vyksta. Pavyzdžiui, mes žiūrėjome, kad mūsų CSPP pirkimai reiškia, kad mes nupirkome nemažai žaliųjų obligacijų. Viename straipsnėje e, parodoma, kad e, Eurosistema sukūrė palankės sąlygas žaliosiams obligacijoms. Bet e, žvelgiant atgal į CO2 intensyvumą, ir studijos apie šią, tai gali klaidinti. Sektorių duomenų abstraktavimas ignoruoja bet kokią dinamiką tarp, vykstančią tarp firmų. Tai reiškia, kad ši analizė duoda labai ne, neišbaigtą mūsų turtos pirkimo poveikį CO2. Pinigų politikos įnašas turėtų būti e, vertinamas žvelgiant į priekį, žvelgiant į tai, kokios investicijos kiekvienos bendrovės yra finansuojamos, kai jos gauna nuo mūsų pinigų politikos pozicijos skatinančios e, nuostatos. Ir svarbiausia, kas čia, tas tyrimas buvo atliktas, jūs e, galite jį paskaityti mūsų ekonominėme biuletenyje. Ir išvados rodo, kad ECB iš esmės per savo finansavimą skatino išleisti žaliasias obligacijas. Prezidentas pirmininkas Dragis įsipareigojo, kad e, taip, tą analizę atliksime, mes ją atlikome. Antras dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tai, kad kad galėtum tai analizuoti, reikia žvelgti labai mažas smulkės detalės, identifikuoti visus, visus e, subjektus, kokios investicijos vyko ir aš ne, ne, neketinu kabinėtis prie nieko, bet galima, pavyzdžiui, pagalvoti apie tai, tai ką vadintum ruda, rudų subjektų, kuris investuoja labai žalę projektą. Kaip tai analizuojame, kaip E, įskaičiuoji tai tavo finansavimą. Bet tai yra ir taip pat klausimai, apie kuriuos jūs diskutuosite. Kaip finansavimas susijęs su perėjimu yra apibūdinamas. Žinome, kad yra didžiulių finansavimo poreikių, kad būtų galima padėti toms nešvarioms įmonėms tapti švaresnėmis ir galiausiai žalėmis kaip identifikuojamos tos išlaidos, kaip mes padedame e, tie, kurie esame pigaus finansavimo teikėjai. Reikia sugebėti tas rytis iš, išmatuoti. Labai sunku apibriežti detalumo lygį, kad pateiktum tinkamą atsakymą. Jūs mes ir toliau tai darysime, nes e, jūs mus, iš mūsų to reikalauja ir visiškai teisingai. Prieš perinant prie kitų, noriu paprašyti kalbėti trumpiau, nes baigėsi laikas, o dar dešimt kolegų pasirengė užduoti klausimus. Taigi prašau užduoti kiekvienas po vieną klausimą. Ten visi turėtų laiko užduoti klausimą poniai Lagard. Ponas Keleher, Renew frakcija. Labadiena, sveiki, ponė Lagard. Labai trumpai kalbėjote apie strateginę ECB peržiūra. Pati peržiūra, jos pajėgumai išanalizuoti ECB politiką ir ateities trajektoriją kaip organizacijos ir, kaip, ir jos politikos priemonė. Ar analizuosite labai siaurai įgaliojimus, kuriuos turite dabar, tai yra 2 procentai arba mažiau, ar žvelgsite toliau į platesnius platesnį ekonominį, socialinį progresą, ekonomikos augimą, ES pajėgumus finansuoti sąjungos dekarbonizavimą per viešas, e, per viešai finansavimą ir privačias investicijas. Ar tai bus labai siaurai apibriešta ta peržiūra? Ir galiausiai ar tai bus nepriklausoma analizė? Sakėte, kad paskutinė peržiūra buvo, buvo atlikta 2003 metais, jūs buvote TVF vadovė ir žinote, ką išgyveno kai kurios euro šalis, kokie finansiniai iššūkiai jiems kilo. Ar nemanote, kad dabar reikėtų žvelgti plačiau šią peržiūrėtę, analizuoti ir stabilumo ir augimo paktą ir tai, kaip Europa gali save finansuoti ateityje, nes kadangi iš pradžių sakėte, kad augimas yra lėtas, ekonomikoms kyla problemų, kalbate, kad reikia daugiau gamybos, daugiau skaitminės ryties ir žalesnės ekonomikos. Tai būtų masyvios investicijos. Tose, toje šlubuojančioje ekonomikoje, iš kur tos investicijos gali atsirasti, gal galite detaliau apie tai pakalbėti. Na ir dar labai trumpai. Komisija taip pat kalba apie euro vaidmens stiprinimą tarptautiniu mastu. Ar tai būtų taip pat jūsų strateginės peržiūros e, objektas? Ačiū. Labai ačiū. Labai platų klausimą uždavėte. Ir jis. E, pirmininkė primena man, kad aš turiu tris minutės tai viršia gerokai Centrinio banko įgaliojimus. Noriu patikslinti vieną dalyką. Įgaliojimai, kurie įrašyti mūsų steigimo teisės aktuose, yra kainų stabilumas. Ir lyginti, palyginti su kitomis institucijomis turime tik tai tą vieną svarbiausią įgaliojimą. Federalinių rezervų sistema turi taip pat stabilumo ir užimtumo tikslus. Kainų stabilumas buvo apibrieštas, peržiūrint strategiją, kad jis turi būti artimas, bet žemesnis negu 2 procentai. Tuo metu tai buvo apibrieštas kainų stabilumas ir mūsų įgaliojimai. Na ir turint tai galvoje, turime, turime daryti tai, ką geriausiai sugebame. Tai yra organizuoti strateginę peržiūrą remiantis to, ką turime padaryti, tai yra kainų, užtikrinti kainų stabilumą. Aišku, kad yra ir kitų aspektų e, be infliacijos tikslo, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad galėtume įgyvendinti tą, tuos įgaliojimus. Mes daug kalbėjome čia apie klimato kaitą, kokį poveikį jį daro ir kur. Ir kuris turi būti analizuojamas kiekviename žingsnėje ir įtrauktas į mūsų bet kokius darbus. Ar reikia eiti toliau ir į strateginę peržiūrą įtraukti ir kitus, visus kitus Europos ekonominės politikos aspektus, Europos finansus. Tai nebus strateginės peržiūros esmė. Jeigu tai daro poveikį, tai reikia tai svarstyti. Kaip žinome, pinigų politika vykdoma veiksmingiausiai ir duoda geriausių rezultatų, kai ją papildo kiti politikos aspektai, skaitant fiskalinę politiką, struktūrinės reformas, tam, kad pinigų politikos signalų perdavimas būtų sklandesnis ir jie būtų remiami. Ta prasme, bet bet net tą prasme, tarsi tai būtų savo strategijai labai svarbu. Ačiū, ponia Hubner, EPP frakcija. Labai gaila, kad turiu apsiriboti vienu klausimu, bet aš tai padarysiu ir duosiu kitiems pavyzdį. Pone Lagard, pirmiausia, vakar matėme jūs ir ponia von der Leyen kartu, o jūs kartu esate Europos lyderių 50 procentų. Kai ponas Dragė atvykdavo pas mus, dažniausiai kalbėdamas čia jis pabrėždavo, kad ECB e, e, prisėmė beveik visą ekonominio stimulo naštą praėjusiu dešimtmetį ir reikia pripažinti, e, nesisekė perduoti dalies naštos kitiems politikos kuriejų iš dalies tos fiskalinės naštos. Ir kaip jūs vertinate savo galimybės ateityje? Ar ECB ir toliau bus pakaitalas fiska, fiskaliniai politikai, ar galiausiai jūs prisidėsite tiesiog prie fiskalinės politikos? Ačiū. Taip, buvo labai malonu vakar dalyvauti tokiame subalansuotame susitikime su pirmininkė von der Leyen, su pirmininkais Mišeliu ir Sasoli. Dėl kombinuoto poveikio. Aišku, būtų labai veiksminga, jeigu politikos mišinio kitos dimensijos būtų taip pat įtrauktos į tuos sprendimus, kurie siūlomi, siekiant išbristi iš to lėto augimo. Ar man geriau seksis, na, pamatysime ateityje, bet aš kaip galėdamas tenksiuos, kad tai būtų. Ir man visada primena, kad mes turime pinigų politikos priemonių, kurias mes panaudosime, kai tik reikės. Bet aš tikiuosi, kad ir kiti politikos formuotojai supras, kad jie yra svarbus ir gali suvaidinti, suvaidinti savo vaidmenį E, prisidėjome ir prie pinigų politikos poveikio. Ačiū, tikiuosi, kad ir kiti mm, parlamentarai laikysis ponios Hupner parodyto pavyzdžio. Aš labai dėkoju jai už tai. Dabar ponas Šusteris iš socialdemokratų frakcijos. Ačiū. Aš irgi pasistengsiu kalbėti trumpai. Trumpiau kalbėsiu vokiškai. Uh, Kalbėsiu šiek tiek trumpiau, nes į kai kuriuos man rūpimus klausimus jau buvo atsakyta. Vis dėlto paminėsiu ECB vykdomos politikos veiksmingumo klausimą. Per pastaruosius metus buvo e, nemažai e, e, daryta infliacijos rytyje, infliacijos pažabojimo rytyje ekonomikos atgyvinimo srityje, bet matome, kad ECB jau išsisėmė, nepavyksta pritraukti dar daugiau uh, E, investicijų, nepavyksta atgaivinti infliacijos, ji dabar yra gerokai per maža, mažiau kaip vienas procentas. Na ir investicijų kaina per maža, tai gali takoti ECB. Man atrodo, kad pagrindinė problema yra uh, Europos ekonomikos ir valiutų sąjungos pati struktūra, kai kurios yra tokia, kad nepavyksta išlaikyti pusiausviros. Augimo ir stabilumo paktas šešių dokumentų rinkinys yra gana griežti. Na ir dabar, pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė laikosi e, tokio tikslo kaip vadinamasis juodasis nulis. Uh, Gal reikėtų peržiūrėti e, e, visą e, valiutų politikos struktūrą ir noriu pastirauti, kokį indėlį čia galėtų įnešti Europos centrinis bankas ir noriu pastirauti, kaip Jūs manote, ar anksčiau taikyti veiksmai buvo visi iš jų teisingi. Ačiū. Ačiū kada nors gal galėsite atsakyti ir vokiečių kalba. Manau, kad turi e, klausti savęs, ar esi naudingas, ar prisidedi prie bendro reikalo ir aišku, yra tas tikslas, pagal kurį pasimatuoji tai, kuris yra apibrieštas, tai yra uh, Mm, netoli, bet žemiau 2 procentų. Akivaizdu, kad šiuo metu mes dar to nepasiekėme. Tačiau neteisinga būtų daryti išvadą, kad ECB neduoda rezultatų. Tačiau reikia, aišku, įvertinti ir kitus argumentus, ar duodi rezultatų, ar darai, kas yra reikalinga ir kai vertini, kas būtų buvę, jeigu nebūtų buvę tokios monetarkės politikos, kokia buvo vykdoma, tai aiškiai matome, kad poveikis BVP buvo tikrai daug reikšmingesnis ir pagal pavatavimo modelį buvo nuo 2,3 iki 3,7 procentų. Ir be monetarnės politikos tai tikrai būtų daug mažesnis poveikis. Tas pats dėl, aišku, infliacijos. Jei be monetarnės politikos tokios infliacija būtų dar mažesnė nei šiandien. E, nuo trešdalio iki pusės procento. Uh, Tai nereiškia, kad turim būti patenkinti tuos, tuo, kas yra padaryta ir sėdėti sudėję rankas. Ne, aišku, žinome, žinoma, turime stengtis visi politikos kuriejai, bet akivaizdu, kad monetarinė politika buvo tiek efektyvi, kiek buvo įmanoma to pasiekti per tuos paskutinius keliarius metus. Ir norint pasakyti, kad įvertinus fiskalinius pajėgumus, BIG dažniausiai yra naudojamas sutrumpinimas konkurencingumo ir konvergencijos priemonės kontekste ir aišku galvojant apie monetarinę sąjungą, fiskalinis pajėgumas galėtų būti naudojamas ir stabilizavimo tikslais, kuomet viena valstybė susidarė su ypatingu šoku, sukrėtimu. Mm, tai reikia atidžiai vertinti vieną vertus moralinę riziką, kitą vertus ir apsisaugoti nuo rizikos ir tai jau būtų monetarinės sąjungos patobulinimas. Thank you. Um, now Sven Giegold uh, from the Sven Giegold, Žaliųjų. Thank you. So uh, Ačiū, džiugu, kad atvykote į mūsų posėdį. Labai džiaugiuosi, kad, na, šiuo metu bent viena moteris yra. ECB vadovybėje. Aš tikiuosi, kad daugiau turėsime moterų tuoj. Ir dabar norėčiau visgi pratesti tą klausimą dėl klimato kaitos ir ką ECB galėtų realiai padaryti. Um, kuomet kalbėjote apie konkretesnės priemonės, kurias turite omenyje, ma, iš mano požio taško buvo pakankamai akivaizdu, kad monetarnės politikos esmė nebuvo paminėta. Mm, refinansavimo operacijos, kurios yra kritinės svarbos. Uh, iš esmės jas e, apsprendžia rizikos įvertinimas. Taigi aš noriu paklausti štai ko. Ar darysite spaudimo, reiting, spaudimą reitingavimo agentūrams, e, kurias jūs naudojate, ar savo pačių rizikos įvertinimo priemonėms, e, kai eina kalba apie refinansavimo operacijas, kad būtų atsižvelgta į klimato kaitą tinkamai, kaip reikalingų būdų. Ir antras dalykas, kalbant apie atviros rinkos operacijas, kaip pavyzdžiui per QI, um, kiekimnio skatinimo programą, ar, ar bus į tai atsižvelgta. Pavyzdžiui, automobilių pramonė turi 2,16 procento visų obligacijų, bet uh, QI programoje ECB turi 6,84 procento. Panašiai su energetika. Bendrai obligacijų dydis 255 rinkoje, QI dalis ECB 9,54. Prie situacija yra visiškai kitokia, kai kalbame apie atsinaujančius energijos šaltinius 0,82 ir 0 pirkimų iš ECB. Visą tai aš paremiu 2017 metų duomenimis. Taigi, ar, atsižv... ar, ar jūs um, klimato kaitos klausimus visgi e, įtrauksite į pagrindinės politikos e, darbo tarkės klausimus? Labai ačiū už jūsų klausimus. Visų pirma, dėl e, reitingavimo. Tai yra nepaprastai svarbu, kad visos reitingavimo agentūros savo reitingavimo darbe įtrauktų klimato kaitos riziką. Tikrai negalima čia apsiriboti tik tai uh, IGH kažkokiamis reitingavimo agentūromis ir aš tikrai labai tikiuosi, kad didžiosios geriausiai žinomos reitingavimo agentūros tikrai žengs tą kryptimį ir jeigu jie pasiklaus mano nuomonės, aš tikrai jiems tą pasakysiu, ką ir jums dabar sakau. Dabar antras dalykas - refinansavimo programos, kurias mm, taikome ir taikysime ateityje dabar yra laikomasi rinkos neutralumo principo, dėl kurio yra daug diskutuojama, yra įvairių interpretavimų iš įvairių pusių ir tai tikrai yra tokia sritis, kur reikia diskutuoti. Mm, ir tai yra e, strategijos dalis ir yra mūsų priemonių instrumentų peržiūros e, dalis ir mes čia turime keltis tą klausimą savo, kiek tai yra tinkamai pasirinktos tos proporcijos ir kiek klimato kaitos rizika yra įtraukiama į sprendžiančius faktorius. Bet aišku, jūs pastebėjote, tai kai eina kalba apie strateginę peržiūrą, aš labai atsargiai esu kad e, nepasakyčiau kažkokių tai labai išmintingų sprendimų, kurių negalės atšaukti dėl to, kas turėtų būti ar kas neturėtų būti, nes čia visi valdybos nariai turi susėsti, viską išanalizuoti ir patvirtinti visą sistemą. Ir tikrai aš čia m, mm, ne viena moteris, kuri viskam vadovauju, tai yra kolektyvinis darbas ir tikrai turi būti diskusijos ir su jumis, ir su pilietinė visuomenė, ir su ekspertais, nes tai leis pasiekti geresnio rezultato. Ir aš labai laukiu to proceso. Uh, Ačiū. Francesca Donato iš ID. Thank you, Madam Chair. I'm... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu itališkai. Ačiū pirmininkė, dėkoju pirmininkė Lagard, kad pas mus atvykote. Labai vertinu jūsų atvirumą, kai buvo prašyta peržiūrėti ECB vykdomos politikos tikslus. Kaip jau sakė e, ne vienas kolega, Likščiol e, visapusiškai tų tikslų dar nepavyko pasiekti. Dabar eurozonos infliacija yra maždaug, maždaug vienas e, procentas, taigi mes esame gana toli nuo užsibriešto tikslo. Tiek jūs, tiek ir buvęs ECB pirmininkas Dragi nekartą sakėte, kad ekonomiko, eurozonos ekonomikos augimo atgaivinimas labai priklauso ir nuo to, ar valstybės narės vykdys tinkamą e, fiskalinę politiką skatinančią investicijas. Matome, kad tos valstybės narės, kurios e, turi e, pakankamą maržą taip investuoti, atlikti tokias investicijas, to nedaro, nes vengia komercinio perviršio. Ir dėl to uh, Ir taip pat buvo kalbėta apie tai, kad labai trūksta viešųjų investicijų, ypač e, e, viešųjų investicijų trūksta tose šalise, kur ekonomikos augimas žemas, pasenus infrastruktūra. Ir tokioms šalims tikrai e, sunku atlaikyti klimato kaitą, Um, įvairias gaivalinės nelaimės. E, tose šalise pas, e, patiriamas gana didelis e, fiskalinis spaudimas ir dėl to nukenčia ekonomikos atsigavimas. Turėdama tai omeny, ar jūs manote, kad pakanka ECB turimų instrumentų, galbūt reikėtų daugiau instrumentų tam, kad būtų galima atgaivinti ekonomiką ES ir jeigu taip, tai kokie tie nauji instrumentai būtų? Ačiū. Grazie mille. Uh, su... Labai ačiū. Dėl pirmo klausimo. Mes toli nuo infliacijos. Tai iš ties įdomi tema, kuri, kurią ekonomistai bando išsiaiškinti ir tai sudėtinga padaryti, kai kur infliacija iš tikrųjų yra daug mažesnė nei buvo laukiama, mažiau nei Firps kreivė būtų galbūt rodžiusi. Mūsų ekonomistai ir analitikai Eurozonoje taip pat bando išsiaiškinti, kas vyksta, kas yra po variklio kapotų. Ir e, reikia išsiaiškinti iš tikrųjų. Nedarbas sumažėjo, aktyvumas darbo rinkoje išaugo, atlyginimai, kaip pamatuota, išaugo vis, visgi. Tai paprastai turėtų lemti kainų išaugimą, daugiau paklausos. Paprastai kainos auga o jos neauga. Tai kas tikriausiai vyksta ir galbūt tai ir paremtų tą informaciją, kurią jūs gaunate iš rinkėjų, ką jūs patys matote namuose ar, ar kitur eurozonoje. Panašu, kad mm, darbdaviai, kurių kaštų bazė auga, nes atlyginimai auga, uh, vietoj to, kad padidintų kainas, kaip kad normaliai būtų daroma, iš tikrųjų maržą savo ma spaudžia, mažina. Kodėl tai daro jie, sunku yra įvertinti ir pasakyti. Ar dėl netikrumo, dėl to, kad nori apsaugoti savo rinkos dalį nuo konkurentų, ar kad nėra pakankamai pasitikėjimo, kad jie tikrai galės atsilaikyti prieš mm, kit, ta konkurencija. Sunku tą sužinoti, bet mes stebime dabar rinkoje būtent tai. Ar tai tęsis? Čia didelis klausimas. Jeigu tie netikrumo veiksniai išsisklaidys, na, kas žino, jeigu breksitas įvyks sklandžiai, jeigu pereinamasis laikotarpis bus plačiai ir gerai suprastas, jeigu priekyba E, priešininkų diskusijos virs e, su dialogu, jeigu Kinijos skaičiai didės, JAV Kinijos situacija suderinta bus. Jeigu visi tie makroekonominiai veiksniai išsisklaidys, galbūt tie darbdaviai, kompanijų vadovai perkels tada savo išaugusias išlaidas, kaštus į e, kainų padidinimą ir tas lemtų infliacijos pasikeitimą. Bet mes nežinom, aišku, pamatysime, kaip bus toliau. Dėl kitos politikos priemonių, aš tą, ką sakiau, pakartosiu, fiskalinėme fronte monetarinė politika yra. Uh, geriausiai perteikimą ir efektyviausia, kuomet kiti politikos, kurie irgi savo darbą atlieka, kai kuriuose valstybėse, kurios turi fiskalinės erdvės, svarsto tos fiskalinės erdvės panaudojama geriems tikslams. Tai tikrai taip yra vienoje eurozonos narėje, apie kurią aš gal, galvočiau ir, ir tai, tai irgi būtų variantas. CR. Dabar ECR vardu, panas Juržyka. Thank you. Uh... Ačiū. Turiu laikytis pirmininkės nustatytų taisyklių. Tai ponios Lagart pasiteirausiu dėl analizės paskelbimo dėl dabartinės monetarnės politikos e, šaltinio poveikio kitą kartą. O dabar aš paklausiu jūsų tik dėl tarpusavio supratimo memorandumo tarp ECB ir audito rūmų sudaryto rugsėjai. Ponas Dragė atsakė mm, į mano klausimą šiame komitete pasakydamas, kad pagrindinis klausimas buvo, pagrindinė problema buvo, Ir audito rūmai gali vertinti ne vien tik ECB operacijų valymą, bet taip pat ir faktinį taikytos ECB politikos efektyvumą. Taigi noriu paaiškinti, ar ECB dabar pagal. Ar audito rūmai pagal šį memorandumą dabar gali vertinti ECB taikomos politikos efektyvumą ar ne? Ačiū už klausimą. ECB valdymo operatyvų kolektyvinis efektyvumas yra labai svarbus mūsų mandato gyvenimui, todėl labai ver, e, sveikintina, kad veiklos efektyvumas yra nepriklausomai vertinamas audito rūmų, kaip numatyta sutartise, kad audito rūmai galėtų teikti patarimus ir tas yra taikoma ir veiklos efektyvumui jūs galite uh, tikrai pasikliauti tuo, kad aš visuomet remsiu audito rūmų darbą, visuomet bus jiems suteikti visi dokumentai, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis. Visgi, kai eina kalba apie ECB užduočių esmę, gyveninimą, tai, ką jūs turite omenyje, tai yra ECB darbas ir tos dalykus reikia atskirti ir čia turi būti dirbama visiškai nepriklausomai, kaip yra nustatyta numatyta sutarčių ir statutų, kurių mes laikomės. Karlain Naktigal iš Renių. Madame Lagardė. Ačiū pirmininkė, ponė Lagard. Noriu pasveikinti Jūs e, paskirtą į a, e, vadovės postą, o toliau kalbėsiu olandiškai. So lovely, but, well. Gal ne taip gražiai skambės, bet kągi. Jūs pradėjote dirbti tikrai įdomiais, bet sudėtingais laikais. Ir aišku, ECB tai yra kainų stabilumas, bet Taip pat kalbame dabar ir apie turto pirkimą ir, ir stabilumą e, jūs vert, esate laikomi nepriklausoma organizacija, kas yra labai svarbu. Mm, Europos centrinis bankas vaidina nepaprastai svarbu e, vaidmenį ir e, turime patvirtinimą, kad palūkanų normos yra sumažintos. Ir dabar mm, tie, kas turi santaupų, nerimauja, kai bus su jų santaupomis, kad jiems teks mokėti to kaina ir taip pat ir pensininkai nerimauja dėl savo pensijų. Tačiau mus labiausiai neramina palūkanų normos. Kodėl ECB akcentuoja, kad būtina pasiekti tą 2 procentų infliacijos tikslą? Kodėl tai yra taip svarbu? Ir gal galėtume taip pat paaiškinti kainų stabilumo mm, savoką aiškiau. Nes per pastarosius 16 metų daug kas įvyko, daug kas pasikeitė ir Niderlanduose žmonės labai nerimauja dėl ACB politikos ir jos poveikio mūsų pensijų sistemoms, pavyzdžiui. Labai ačiū. Galiu Jūs patikinti, kad ECB mato poveikį kurį daro jos politikos priemonės ir, ir mes toliau stebėsime tą poveikį. Uh, kurį mūsų taikomus priemonės sukuria. Ir čia negali kalbėti apie vieną kategoriją ar kitą kategoriją. Reikia įvertinti visą poveikį, kurį turi uh, taikoma politika. Tai yra augimo rėmimas, investicijų skatinimas, per um, nedaug kainuojančią finansavimą, prisidėjimas prie užimtumo, stiprinimo darbo vietų kūrimo bendrai eurozonoje. Um, ECB stengiasi vykdyti savo mandatą ir skatinti ekonomikos augimą. Tai iš tikrųjų gal e, rimčiausias toks rezultatas, kurį mes galime pateikti. Aišku, yra tam tikro šalutinio poveikio ir mes turime tai turėti omenyje, Turime numatyti į ateitį, aišku, ir, ir ypač paminėčiau dviejų e, lygių sistemą, kuri buvo pasiūlyta kaip paketo dalis rugsėjai, jos tikslas, mm, dviejų pakopų ta sistema, e, jos tikslas yra ta, kad bankai galėtų per ekonomikos subjektus uh, ta nul, tas nulinės palūkanų normas per, perduoti, kad nebūtų minusinės palūkanų normas, kad ekonomika galėtų toliau finansuoti. Aš žinau, kad kai kurie pensijų fondai, ypač kai kuriuose valstybėse, turi e, problemų dėl to ir mes labai didžiai stebėsime situaciją, žiūrėsime, kaip būtų galima į tuos veiksnius irgi atsižvelgti, apibrėžiant mūsų strategiją ateitį. Pier Nikola Pedicini, from... Nonaskoi. E, e, Pier Nikola Pedicini, prašom. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau kalbėti itališkai. Ačiū pirmininkė Legard, kad pas mus atvykote. E, gruodžio 13 dieną valstybių ir vyriausybių vadovai, kurie e, irgi turi teisę komentuoti stabilumo rūgimo paktą, e, išreikš savo nuomonę ir kai e, buvo gelbėjamos valstybės, e, tai buvo e, ne tiek gelbėjama pati Graikija, kiek, Itali, kiek Prancūzijos ir Vokietijos bankai, kurie buvo įsikūrę Graikijoje. Italija prarado milijardus eurų, niekada jų net gavo. Dabar kas būtų daroma, jeigu e, ištiktų kita bankų krizė. E, yra numatyta e, palengvinta kredito linija tiems bankams, kurie galbūt patir sunkumu, kurie turės blogų skolų. Ir jeigu bankai patirs krizę, kaip kad Deutsche Bank atveju, uh, E, jie galės tokią liniją pasinaudoti, bet kuriems bankams iš tikrųjų reikia pagalbos, jie e, pagalbą negalės pasinaudoti. E, jūsų nuomonė, kokio instrumento reikėtų tam, kad būtų galima išspręsti bankų sisteminę krizę ES? Dėkoju už klausimą. Leiskite man pasakyti labai aiškiai dėl ESM. Turiu pasakyti, kad e, aš dalyvavau, kai pradėjo veikti ESM. ESM pasikeitė. Na ir mes tikrai ketiname sustiprinti e, Eurozonos bankų krizės sprendimo sistemą. Būtent tokiu tikslu ir e, bus pateikti e, pasiūlymai Europos vadovo tarybai, kuri įvyks vėliau e, šį mėnesį. Aš žinau, kad įvairiose šalise dėl to vyksta diskusijos, bet iš tikrųjų tai ir susiję su tuo, kad susiję su pažeidžiamumu, finansinėmis rizikomis, kurias esam turėtų restruktūrizuoti ir sustiprinti numatytais būdais. Diskusijos apie kolektyvinius veiksmus, kolektyvinių veiksmų taisyklę iš tikrųjų gana e, aršios ir e, anksčiau ECB tikrai aktyviai pasisakė už tą kolektyvinių veiksmų taisyklę. Kas tai per taisyklę? Tai taisyklė, kurios tikslas yra užtikrinti, kad tais atvejais, kai reikia restruktūrizavimo, smulkieji kreditai, kreditoriai negali laik, paimti tarsi įkaitais stambiųjų kreditorių. Svarbu, kad būtų apsaugoti ir e, stambieji kreditoriai. Ta kolektyvinių veiksmų taisyklė neturi, nėra skirta būtent eurozonai, tai yra tarptautinė taisyklė tam, kad būtų galima lengviau valdyti, suvaldyti krizę. nelaikytis kažkokio priešiško požiūrio kažkurios šalies atžvilgių, bet jai padėti. SND frakcijos atstovė Margarita Mandas, prašom. Ačiū. Pirmininkė. Kova su klimato kaita e, panašu, kad tampa pačiu e, svarbiausiu dalyku ir Europos parlamente buvo daug kalbėta apie tai, kad kova su klimato kaita turėtų tapti prioritetu. E, klimato kaita yra tokia svarbi, kad ji e, turi ekonominių ir visuomeninių pasiekmių. Apie ECB jau sakė, kad e, klimato kaitos sukeltos pasiekmes gali įtakoti ir visą ekonomiką. Mm Pona Legard, ECB turi mandatą e, skatinti e, ekonomikos pereimą prie e, tokios ekonomikos, kuri būtų neutrali klimato kaitos atžvilgiu. Jums tikrai reikia ir kitų svarbių institucijų paramos Europos komisija jau patvirtino rezoliuciją. Na, o gruodžio 11 dieną šiai e, temai bus paskirta ir e, plenarinė sesija. Taigi tikrai to būtina nepamiršti. Ir dabar aš norėčiau Jums pateikti e, klausimą. Jūs ko gero susidursite su kliūtimis ir noriu sužinoti, kaip Jūs įtikinsite savo kolegas iš kitų centrinių bankų, kad kova su klimato kaita gali vykti tik e, biudžet, biudžeto politikos rėmose, bet ne valiutų politikos kontekste. Kaip jūs įtikinsite kitus kolegas, kokių priemonių jūs imsitės, kokių vidinių operacijų imsis ECB? savo įgaliojimų rėmose ir ką ECB ketina daryti tarptautinėme kontekste. Aš teiraujuosiu dėl e, konkrečių priemonių, e, e, kurias jūs ketins, apie kurias jūs kalbėsite G20 kontekste arba kad ir su Kinija. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad visų pirma, analitinė prasme antra atliekant priežiūrą, trečia taip pat ir netiesioginių pensinių fondų valdymas rytyje ir ketvirta e, tokių programų e, dėka, e, kurias mes vykdysime. Tos programos bus susijusios su kova su klimato kaita. Ir aš jau sakiau, kad mes veikiame įvairiose tarptautinėse formuose yra ir centrinių bankų formas, tinklas susijęs su žalinimu. Tame tinkle e, bendradarbiauja įvairių centrinių bankų pirmininkai e, ir daug diskutuojama apie e, žaliasias operacijas. Mes labai aktyviai veikiame ir didžiajame septintuke Bertrand Kare neseniai pateikė savo nuomonę. Mes darome viską, ką galime, bet kuriais formatais, štai paminėsiu ir G20, ten klimato kaita irgi bus aptarinėjama. Strateginė peržiūra taip pat. Ponas Kare E, rūpinasi ir klimato kaita, bet didžiausia dėmesį skiria skaitmeniniams valiutoms. Bet e, jis taip pat labai kovoja ir už kovą su klimato kaita. Ačiū. Netrukus pradėsime spontaninius pasisakymus, bet prieš tai dar žodis ponui Kastaldo. Ačiū pirmininkė. ECB e nuomonės viduje labai išsiskiria dėl busimos e, pinigų politikos, bet investuotojai dabar laukia e, ženklo iš ECB. Na ir ECB valdybos nariai neseniai kalbėjo vienu balsu. Uh, dėl ypatingųjų misijų. Kaip kad sakė ponas Dragi, tai anksčiau išgelbėjo eurozoną nuo žlugimo. Na, bet kalbant apie rinkas, tai jos mano, kad ECB turi labai ribotą veiksmų laisvę. Ir taip pat E, galbūt reikėtų kažkaip tai sušvelninti tą naštą, kurią patiria e, pinigų politika. Noriu pasteirauti, e, tas ECB valdybos narių susiskaldimas, ką reiškia, ar dėl to ECB lengviau vykdyti politiką ar sunkiau, ir ką jūs darysite, kad įveiktumėte tą susiskaldimą. Dėkoju. Tikriausiai nenustepsite, jeigu aš pasakysiu, dėl ko žmonės sutarė. vienbalsiai sutariama dėl mandato ir siekiamų tikslų. E, tas svarbiausias tiklas tai yra kainų stabilumas. E, valdančioji taryba taip pat vienbalsiai pritarė tam, kad reikia e, patikslinti pinigų politiką, bet išsiskiria nuomonės dėl to, kaip tai padaryti ir kokius instrumentus naudoti. Na, bet Iš tikrųjų, manau, kad tai yra sveika diskusija. Aš tikrai darysiu viską, ką tik galiu, kad pasiekčiau e, vienbalsį sustarimą dėl paketo, kai ateis laikas, kai reikės tokio paketo. Na, bet e, visą laiką gali būti mąstančių kitaip, bet tai yra gerai, vyksta sveika, veiksminga diskusija yra e, daug centrinių bankų, kur taip yra. Aišku, yra idealu, kai visi e, susitarė vienbalsiai, bet mūsų institucija yra pakankamai stabili, stipri tam, kad galėtų atlaikyti e, skirtingas nuomonės tarp valdančiosios tarybos narių. Labai ačiū. Baigėsi mūsų diskusija. Labai Ačiū visiems dalyvavusiems. Na, iš tikrųjų, prabėgo tik keturios savaitės, bet jau turėjome aptarti labai daug įdomių klausimų. Manau, kad dar daug jų laukia ir ateityje. E, e, labai ačiū Jums, o dabar suteiksiu žodį ponui Niedermayer. Dear colleagues, please get seated so that we can. Mėly kolegos, prašom susėsti. Tęsime toliau. Turime dar keletą klausimų darbo atvarkė. Taigi penktas klausimas dar Europos investicijų banko finansinė veikla ir 2019 metų ataskaita. Mūsų pranešėjas yra Bas Eikaut iš Žaliųjų frakcijos ir be jokių pauzų. Prašom penkias minutės pristatyti pranešimą. Ačiū pirminkė. <clears throat> Nežinau, ar man reikės penkių minučių. Bet tai yra pirmasis pranešimas, kurį Ekon gali patreikšti dėl Europos investicijų banko. Tai yra nuomonės dalyvis. Pagrindinis yra biudžeto komitetas, o mes rengėme nuomonę tam pranešimui. Taigi turime būti trumpi, mūsų tekstas apribuotas pagal ženklų skaičių. Todėl nuomonė yra gana trumpa, bet pakeitimais galime išplėsti tą nuomonę ir pasakyti, ką norime apie EIB. Yra keletas klausimų, klausimų apie kuriuos norime kalbėti. Žinoma, EIB vaidmuo didinant investicijų mastą Europoje Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad, pabrėžti, kad investicijų ligmuo yra žemesnis e, negu prieš krizę, todėl EIB e, turi padidinti tas investicijas. Ir tai svarbu pabrėžti ir mūsų nuomonėje. Žinoma, vyksta pokyčiai EIB viduje, jis tampa klimato bankų ir mūsų komitetas taip pat turime pateikti savo nuomonę ir apie tai. Žinoma, visą tai reikia paversti konkrečiais veiksmais, o vienas iš teikiamų reikalavimų yra, kad EIB sukurtų metodiką, kad būtų galima įvertinti pagal investicijų atitikimą Paryžiaus tikslams. Tai svarbu, EIB tampant klimato banku. Be to, EIB vaidina labai svarbu vaidmenį EFSI, tai yra Junkerio investicijų plane. Ir čia reikia kalbėti apie EFSI vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad tai, kas buvo iki šiol labai svarbu, tai yra kvantitatyviniai tikslai, bet taip pat yra svarbu panaikinti investicijų spragą ir kalbėti apie tikslus, tikslus kurių reikia pats siekti. Ir atrodo, kartais yra tam tikra balansavimas tarp dviejų dalykų. Todėl reikėtų apie tai padiskutuoti, nes EIB vaidins ateityje investicijų planuose svarbu vaidmenį pagal naujosios komisijos programą. Ir tai bus tvarumo investicijų planas, tai yra tūkstantis milijardų per dešimtmetį. Ir paskutinis dalykas - skaidrumas reikia padiskutuoti. Nes dažnai EIB e vertinamas kaip viešų investicijų bankas, žinoma, vyksta daug investicijų ir kaip užtikrinti, kad EIB pademonstruotų savo pridėtinę vertę per tas investicijas. Nes EIB nėra dar vienas privatus bankas, jis juk yra viešasis bankas, viešojo sektoriaus bankas, Galima, aišku, išsakyti daug kitų dalykų, aš melai tai padaryčiau, kol kas e, turime apsiriboti tam tikrų formatu, tam tikrų dydžių teksto, per pakeitimus galima išplėsti jį, bet dabar prašau e, šešėlinių pranešėjų prisidėti ir aš lauksiu taip pat ir EIB reakcijos ir kolegų iš kitų politinių frakcijų nuomonių. Turime parengti nuomonę, kuri būtų parengta bendru sutarimu ir kad prisidėtų prie biudžeto pranešimo. Francis Fitzgerald, pirmiausia iš APP, šelniai pranešėjai. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už jo darbą. Jo nuomonė įvardė daugelį svarbiausių temų. Ir kai kurie dalykai, kurie buvo šiandien išsakyti, man tinka. Aš ypač pritariu tam, kad AIB turi būti tinkamai kapitalizuotas. Visa finansavimo veikla turi dėrėti su Paryžiaus tikslais ir reikia gerinti EIB skaidrumą. Nuomonės projekte daug kalbama apie EIB veiklą, finansuoja klimato veiklą, tai visai tinkama, turima galvoje tą krizę. EIB turi ilgą istoriją, kai jis finansavo klimato veiksmus. Dešimt metų jis buvo pionierius Išleisdamas pirmosius klimato e, obligacijas, pirmasis obligacijas susijęs su klimato. Ir labai svarbu, kad von der Leyen planus AIB taptų klimato banku, tai labai svarbu finansuojant klimato poreikius. Dėmesys tvarumui ir aplinkosauginiams nuogastavimas taip pat svarbu. Kiti Svarbus aspektai yra investicijų stiprinimas Europoje, darbo vietų kūrimas, MVI finansavimas ir parama skaitminiai ekonomikai. Manau, kad šios sritis turi būti svarbios ir mūsų komitetoj. EIBO investicijų ataskaita pabrėžia, kad infras, investicijos į infrastruktūrą sudaro tik tai 1,6 procento Europos BVP, tai žemiausias lygis per 50 metų ir Europą nesugeba pasinaudoti skaitmininių transformacijų nauda. E, po krizės dešimtmetį jau menkai investuojama, dėl to investicijos menkai prisideda prie darbo vietų kūrimo ir infrastruktūros atnaujinimo, pavyzdžiui, būsto. E, atgaivinti investicijas turėtų būti svarbiausias prioritetas EIB ir tai turi atspandėti nuomonę kažkokiu būdu. Taip pat turime pabrėžti, kad Svarbu, kad EIB prisidėtų prie klimato įsipareigojimų priemonėmis, kurios e, remtų sąžiningą pereimą pažeidžiamiams regionams ir, ir, ir sektoriams, kad niekas net neliktų nuo šalyje. Ir galiausiai noriu paminėti, kad nors sutinku, sutinku dėl tvarumo tikslų ir socialinio poveikio EFSI projektui. Aš nemanau, nemanau, kad jie turi būti vieninteliai sėkmės rodikliai. EFSI reglamente numatyti dalykai turi būti svarbu, jeigu norime stiprinti investicijas Europoje ir sustiprinti finansavimą MVI. Bet apskritai manau, kad nuomonė labai gerai ir lauksime tolesnio darbo su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, kad pabaigtume jos rengimą. Ačiū. Socialistų ir demokratų frakcija Jachim Šoster, Šuster. Dėm Aš kalbėsiu vokiškai. Norėčiau padėkoti e, pranešėjui už likščiol nuveiktą darbą. Manau, kad daugelis paminėtų dalykų yra primtini, mes galime pritarti. Na, o dabar noriu pasidalinti tik trim, keturiom pastabomis, kurios mums taip pat labai svarbios. Viena vertus, kaip pranešėjas jau sakė, mes džiaugiamės tuo, kad EB plečia savo investicinę veiklą, Šis bankas siekia tapti žalių bankų arba bent jau už dalies žalių bankų. Ir tuomet kyla klausimas, kokias investicijas jis galės skatinti, o kokiu ne. Kokiu instrument, kokius instrumentus jis galės taikyti. Antra. Svarbu kalbėti ne vien tik tais apie privačias investicijas, bet reikėtų siekti skatinti ir viešasias investicijas, ypač savivaldybių pusės. Tų investicijų trūksta. Ir dažnai nepakankamai investuoja būtent viešosios institucijos, tai čia reikėtų imtis veiksmų. Taip pat reikėtų pagalvoti ir. Yra kiek EIB e e, finansuojamų projektų yra susijęs su infrastruktūromis projektai. Kitas klausimas dėl e, socialinių projektų, kurie taip pat turėtų būti skatinami. Kadangi siekiame, jog būtų užduodama vadinamųjų žaliųjų E, kreditų, reikėtų pagalvoti ir apie socialinį poveikį, struktūrinius pokyčius. Taip pat e, regionų pasiskirstimas e, turėtų vykti, investicijos turėtų būti skiriamas ir įvairiems regionams ir atsižvelgiant į socialinius kriterijus. Na ir taip pat uh, mūsų nuomonė, kad e, valdytojams tektų svarbesnis vaidmuo, pavyzdžiui, taip pat ir Europos parlamentui. Europos audito rūmai su EFSI atliko tyrimą ir nu, būtina į to tyrimo rezultatus atsižvelgti. Man atrodo, kad tikrai galime tikėtis labai vaisingos diskusijos ir nešti svarų indėlį į EB e tolimesnę veiklą. Ačiū. Andragos Pislaro Renijų frakcija. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Eikaut ir jo komandą. Padirbėjus gerai rengiančią nuomonę. Norėčiau pa pa paminėti keletą menkesnių elementų, kuriuos norėčiau įtraukti į nuomonę ir aš juos pateiksiu kaip pakeitimus. Tikiuosi, kad kolegos pritars man dėl šių aspektų. Pirmiausia, šią progą norėčiau pabrėžti tolesnį bendradarbiavimą tarp EIB ir kitų gyvenančių partnerių įgyvendant programas pagal naują DFP. Tai buvo pabrėžta EIB 2019 metų veiklos plane ir aš tikiuosi, kad reikia daugiau sudarinimumo šioje diskusijoje, nes bus daug e, subjektų, kurie ateitie bus susijęs su AIB veikla. Antra, nuomonėje minimas AIB pokytis tampant klimato banko ir paminėtas Paryžiaus sustarimo tikslai. Manau, kad gerai būtų paminėti ir artėjant ir žaliai sustarimą, nes čia EIB taip pat bus svarbus po valdybos sprendimų ir po to, kai EB, EB pradėjo reformuotis. Žvelgiant iš mano pozicijų, kaip pranešėjo InvestEU klausimų, tai e, socialinių investicijų ir įgūdžių projektų vertinimo prasme mums reikia daugiau e, ryšio čia, ypač kai kalbame apie investicijų poveikį. EIB jau pagal EPSI jau gyvendina tokias investicijas ir ateityje, artėjant prie investijų perspektyvos, labai svarbu to nepamiršti. Na ir svarbiausia, ir pagaliau, Keletas vietos subjektų, kai kuriuose e, Europos vietovėse iškėlė šiandien man šią problemą ir galbūt, galbūt EIB e vietos biurai galėtų sustiprinti savo komunikaciją vietose ir propaguotų savo priemonės, kad atitinkami subjektai žinotų apie finansavimo galimybės. Ir tai, tai sustiprintų ir tą skaidrumą, kuris minimas nuomonėje Ir EIB turbūt e, sustiprintų savo veiklą vietos lygmenių. Tiek būtų iš mano pusės ir labai dėkoju už galimybę bendradarbiauti. Ir lauksime tolesnio darbo su ponu Eikaut ir jo komanda, baigiant šios nuomonės rengimą. Ačiū. Ačiū. E, Idėja neturi pranešėjo, toliau EKR. Vardu čia Jessica Stegrud. Ačiū pirmininką. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už gerai parengtą nuomonės projektą. Sutinku su pranešėju, kad Europos investicijų bankas turi didžiulį potencialą, tačiau yra tam tikrų dalykų, dėl kurių mūsų nuomonės skiriasi. Nuomonėje sakome, kad EIB turi tapti klimato banku. Nesvarbu, koks kilnus tikslas yra tas perėjimas klimato prasme, negalima neikti, kad tai būtų dar tolesnis EIB politizavimas, kur lėšos būtų skirtamas pagal politinę darbo atvarkę, o ne bendrą tikslą didinti augimą ir užimtumą visoje sąjungoje. Jeigu šiandien EIB nukryptų nuo šio tikslo tam, kad kovotų su klimato kaita, kaita, būtų skurtas precedentas, kuris leistų EIB ir jo didžiuliams lėšoms būti panaudotiems propaguoti kitus politinius kursus ateityje. Tai tiesiog atvertų Pandoros skrynę jos geriau netverti. Dėl investicijų finans, iškasamo kūro projektus, tai turiu dvi problemas. Norėčiau sužinoti, ar toks draudimas investuoti leistų, reikštų ir investicijas į palaikymą, ar tai būtų tik tai investicijos į naujus projektus ir plėtrą. Antra, kaip visi žinome, yra daug regionų Europoje, kurie yra priklausomi nuo iškastinio kūro gavybos. Ir tam reikia papildomų investicijų, kad jos pereitų prie kitų šaltinių. Ar bus pakankamai tose regionuose žalių investicijų iki 20 metų pabaigos, kad būtų galima pakelti, pakeisti investicijas iš kasnį kūrą. Taip pat noriu priminti visiems apie tamsius debesis, kuriuos matome debes, eh, horizonte. Augimas stagnuoja ir ES bet čia taip pat prisimenu. Ačiū ir galiausiai guoja. Obrei Ester, Shadow Reporter, please. Ester. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pranešėjui, kuris, manau, atliko puikų darbą, rengiant šio pranešimo projektą. Bendrai yra žengam, žengiama gera kryptimi, akcentuojama, kad be Europos. Uh, bankas, kuris turėtų būti atsakingas už tvarumą, tikrai sveikinčio tai. Dabar konkrečiau apie pastraipas, pirmą pastraipą pranešime reikia akcentuoti, kad turi būti laikomasi fiskalinių taisyklių Europos Sąjungos ir mm, nukreipti viešo sektoriaus investicijas į ekologiškesnius variantus, e, kryptis. Ir uh, Mm, iš tikrųjų yra atkreiptas dėmesys į 2 procentų deficito mm, iškreiptą poveikį neigiamą poveikį ir mm, yra akcentuojama ta rizika, kad investicijos daromos į aplinkosauginės rytis gali būti užgoštos kitų investicijų, buvo nu, paneigtos ir toliau dėl to, kad EIB turi daugiau lėšų skirti kovai su klimato kaita, aš galvoju, kad čia būtų galima kai kurios patikslinimus padaryti. Visų pirma, priminti, kad 2021 metų jau EIB paskelbė, kad atsisakys investicijų į mm, iškasinį kūrą. Tai man atrodo, čia kaip ir jau viskas aišku, tas sveikinimas kaip ir aiškus toliau dėl ekologinių kriterijų, savo portfelį tie kriterijai turėtų būti paremti taksonomija. Ir, Ir jeigu kalbėtume apie trūkumus, tai tas atėjimas būtų iki 21-22 metų. Toliau ketvirtą pastraipą EIB um, neapsiribotų vien klimato klausimais, kad reikėtų galvoti ir apie teisių, socialinį teisingumą. Ir čia um, ne visuomet yra minimi uždaviniai, kurie susiję su socialiniu teisingumu, žmogaus teisų pažydimas pavyzdžiui. Uh, ir kad EIB turi vertinti savo finansuojamos programas projektus, kas turi, gali turėti poveikį žmogaus teisėms, eksantė, kad būtų galima kiekvieno projekto riziką vertinti žmogaus teisų apsaugos rytyje. Toliau dėl kovos su neligybė, kad būtų finansavimas vienodai paskirstotas tarp regionų, bet taip pat ir dėl e, tarp MVI, kurios ko, labiau kovoja už aplinkosauginį tvarumą nei stambiosios korporacijos NVO yra akcentavusios, kad EIB remia projektus, kur lėšos keliauja ir mokesnius rojus. 16-17 metais buvo penki projektai, kuriuos e, Counterbalance NVO e, nukreipė savo dėmesį, akcentavo ir, ir apie tai kalbama ir Panama Papers e, kontekste. Tai noriu paklausti, kaip čia būtų su nebendradarbiaujančiam jurisdikcijomis ir um, mokesnius ankstesniais rojais, sakykime, kokie čia jūsų komentarai. Toliau mm, dėl Europinio sąrašo. Jau turime mes tokį sąrašą, nors yra tam tikrų išlygų dėl jo, bet na, vis tiek geriau jį turėti, nei jo iš vis neturėti. Taigi, kaip su tais projektais, su, su subjektais, kur m, mm, yra CFC taisyklės paminėtinos žymiosios, kur tik 50 procentų mokesčių yra mokama, sakykime. Toliau EIB didesnis skaidrumas, akivaizdu, džiugu, kad yra tas punktas, visgi čia būtų galima dar paminėti kovos su korupcija ir sukčiavimu nuostatas, ypač dėl to, ką NVO Counterbalance paminėjo, dėl tų um, projektų, kur, dėl kurių yra korupcijos skandalai iš tikrųjų ir tos paslaugos, kur buvo suteiktos Volkswagen Volkswagenui, pavyzdžiui, kuomet automobiliai mm, buvo aprūpinti technologija, kuri leidžia išvengti e, e, tikrinimo dėl taršos aplinkosauginės ir ką Jūs galvojate dėl geresnio bendarbiavimo su tokiamis Europos institucijomis kaip OLAF ar Europos prokuratura, ar bus taikoma kovos sukčiavimų politika. Bendrai reikia užtikrinti, kad EIB tyrimo tarnyba būtų tikrai nepriklausoma ir turėtų reikiamus žmogiškus ir finansinius finansinius išteklius. Ačiū. <laughs> Man atrodo, jūs gausite apdovanojimą iš ilgiausiai šiandienos pasisakymą. Dar um, porą trumpų pasisakymų. Panas Roland, per, prašau, žodžio procedūrą paprašė pasisakyti. Prašom. Thank you. Ačiū, Vivian. Na, iš tokių rimtesnių problemų, ką aš VIB dar atstovams sakiau, kuomet kalbate apie klimato kaitos darbo atvarkė, primetame iš viršaus į apačią, yra didžiulės išlados ir šia, jau šią savaitę matėme 40 tūkstančių 000 nuostolių, vidaus dėgymo varikliai bus keičiami elektrinių variklių, taigi trumpalaikiu laikotarpiu mm, išlaidos yra labai, kaštai labai dideli ir tai turi būti finansuojama arba iš EIB, arba iš ES biudžeto. Taigi aš noriu paklausti, kiek EIB obligacijų bus skirta sanglaudos finansavimą. Aš negavau tiesioginio atsakymą, bet kai jūs išduodate obligacijas paskolų raštus, turtų paremtų tiems vertybiniams popieriams iš esmės, kur yra darbo vietos pake, pa, prarastos pakeičiamos tuo, dėl to, kad iškelta yra gamyba. Iš tikrųjų, man kas labiausiai neramina dėl EIB, įvertinant istori, visą istoriją, kaip buvo teikiamas paskolos e, Britanijos atveju, mes vis dar turim didelę poziciją EIB. E, 36 yra kapitalo opcija. Aš norėčiau, kad kažkaip būtų išspręstas tas klausimas, aptartas diskusijose. Uh, we, we to... Ir pranešėjas dar paprašė žodį suteikti ponui Nikolai Bovgilavič, EIB atstovui Briuselį, trumpai, gal dar dviem minutėm. Ačiū. Viena, dvi minutės nedaug. Norėtumėt, kad atsakyčiau visus klausimus? Ne, ne, jūs neprivalote atsakinėti klausimus, tik tai trumpą pareiškimą padarykite. E. Gerai, trumpai labai ačiū už jūsų parodytą susidomėjimą šio klausimu. Noriu padėkoti e, ponai Aichautui ir šešėliniams pranešėjams už pristatytas nuomonės. Noriu jūs patikinti, kad mes tikrai stebime ekonominę situaciją Eurozonoje ir Europos Sąjungoje ir taip pat Mm, kalbamės ir su kompanijomis ES, kad galite pamatyti mūsų investicijų ataskaitą. Aš labai rekomenduočiau su ja susipažinti mūsų interneto svetainė. Įdomu yra iš tikrųjų išgirsti, ką verslas galvoja apie ekonomikos perspektyvas. <clears throat> Ir aš noriu pasakyti, kad išlaikome keturis prioritetinės rytis augimui ir darbo vietoms remti, inovacijos darbo vietos, e, MVI, klimatas ir infrastruktūra. Taip pat aš esu reagusiu tai, kas buvo pasakyta dėl geografinės pusiausvėros ir e, viešojo sektoriaus institucijų. Mes labai remiame kompanijas e, per techninius, techninių patarimų teikimą, pajėgumų stiprinimą. Tai yra Mm, labai tikrai e, sudėtingas mūsų verslo modelis AIB, mes labai didžiuojamės jo, mes mm, padedame tokiu būdu projektams įsibėgėti. E, jūs daug girdėjote apie tai, kad EIB tampa klimato banku, tai yra didžiulė transformacija, labai svarbus virsmas ir manau, kad tai yra logiška, mm, sižvelgiant į tai, kokiais laikais mes gyvename. Uh, Mes taip pat tikime, kad mes turime būti esminis e, komisijos partneris, e, e, padedant gyventi ES žalį kursą. Mes labai jau daug dirbame su Vanderland komisija ir dėl sąžiningo transformacijos mechanizmo ir, ir aš tikiuosi, kad visą tai jūs pamatysite per artimiausias savaitės materializuojantis, kad tai būtų tikrai reikšminga konkreti parama. Ir pabaigai Norėčiau pasakyti, kad EFSI arba Junkerio planas, e, aš taip suprantu, tikrai e, didžiulę poveikį padarė ir mes matuojame um, savo poveikį ne vien tik investiciniais skaičiais, mes turime daug labai um, sudėtingų priemonių pamatuoti poveikį. 19 metais mes sukūrėme per milijoną darbo vietų, padėjome sukurti ES dėl skaidrumo ir santykių su ES parlamentu Trys dalykai. Trumpai, visų pirma, mes labai daug mm, dirbame parlamente, visuomet esame pasirengę ateiti pas jūs, kalbėtis. Mes taip pat visiškai laikomės tų standartų, kuriuos paminėjo ponia Obry, jie visi įdėkti iš tikrųjų ir, e, ir aš ir kolegos tikrai mielai susitiksime su jūsų darbuotojais ir viską pasakysime dėl to iš plačiau ir e, statymą viršenybę mokesčių, e, kova su mokesčių slėpimu ir žmogaus teisės ir taip toliau ir taip toliau. Na ir pabaigai mes tikimės, kad padė, galėsime padėti jums jūsų darbe per artimiausias savaitės ir jeigu turėtumėt kokių klausimų, mielai jums atsakytumėm. Minute. O dabar vėl žodis pranešėjui. Minutė, jei pageidaujate. Tai, na, Tada galiu tik padėkoti už pasisakymus visiems šešėliniams už darbą. Man atrodo, kad daugeliu klausimų mes galime dirbti toliau dėl skaitmenimo, dėl investicijų ataskaitos. Aišku, mes ją skaitėme, bet tik tai jie jau atkeliavo po pateikimo termino. Tai tiesiog rengiant kompromisinius pakeitimus mes į ją atsižvelgsime dėl MI finansavimo, dėl socialinių elementų, kas buvo paminėta. Aš manau, kad labai tai bus geras pagrindas rengti kompromisinius pakeitimus. Dabar ECR dėl klimato banko aš sureaguočiau taip, dėl politizavimo. Mes kalbame apie viešo sektoriaus banką, ne privatų banką. Tad logiška, kad yra tam, tikra, tam tikras politizavimas, nes kam tada turėti viešo sektoriaus banką su viešai, viešo sektoriaus pinigais. Ir AIB nori būti klimato bankas, mes kaip parlamentas, aišku, galime pasakyti, gal tai negera mintis, bet Man susidarė įspūdis salėje, kad visi pritarė tam, dabar tik tai klausimas, kaip tai konkrečiai padaryti. Čia, aišku, nepamiršti socialinės dimensijos, e, sąžiningo transformacijos proceso ir taip toliau. Aš manau, galime dirbti tais klausimais ir apie ką pasakė. Dėl skaidrumo viską girdėjau, ką sakėte, EIB. Puiku, galbūt čia mes truputėlį galėtumėm kažką pakeisti, kad jūs truputį dar spusteltumėm, bet um, aš džiaugiuosi tuo, kas yra pasakyta. Aš manau, kad tikrai galėsime daugiau padaryti ir dabar um, esu pasirengęs dirbti toliau toliau dėl kompromisu ir aš manau, kad sulauksime plataus palaikymo šiam pranešimui. Labai ačiū, taigi ko gero galime konstatuoti, kad daugeliui patinka tas pranešimas. Jūs e, galite teikti e, dar e, iki gruodžio antros dienos pakeitimus. Jie bus svarstomi 9 gruodžio komitete bus balsuojama sausio mėnesį, o per e, plenarinę e, sesiją vasario mėnesį. Na, o bendras ekon ir biudžeto komiteto susitikimas dėl šio pranešimo bus sausio 30 dieną. And uh, our reporter is Mr. Epping, but he will be replaced by Dabar reikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Mūsų pranešėjas yra e, ponas Epin, bet ponas Jurzika jį pavaduos. Prašom, galite kalbėti penkias minutės, galite ir mažiau. Nebūtina visą kalbėjimo laiką išnaudoti. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos, kalbėsiu e, kolegos Epin vardu, jis atsiprašo, bet uh, šiandien negalėjo atvykti dėl to, kad turėjo daug kitų reikalų. Jis paprašė jums pasakyti štai ką. Tris e, institucijos šiandien aptarinėjamos EBA, Europos bankininkistės institucija, EIOPA, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių rinkų institucija ESMA. E. Bus kalbama apie šių institucijų 2016 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Visų pirma, ponas Epi norėtų pripažinti, kad audito rūmų nuomonė visų šių trijų organizacijų uh, 2018 metų e, visos biudžeto operacijos yra legalios teisėtos visais aspektais. E, pranešėjas norėtų pasakyti, kad yra tam tikrų pastabų dėl EBA, Europos bankininkystės institucijos, dėl priežiūros kaštų. Na, taip pat buvo pasikalbėta su ESMA ir paaiškėjo, kad kai kur uh, skaičiai truputį išsiskyrė, bet tie skirtumai yra minimalus. Ir kad e, atliekant vidinį auditą sąskaitos buvo patvirtinimas, taip pat tą padarė ir komisija 18 metais. Taip pat panas Epink norėtų priminti, kad mes esame šiek tiek susirūpinę dėl EBA. EBA dalį darbo pobūdžio keičia E, vis daugiau užsiema ES teisės aktų taikymo. Na ir kadangi e, EBA yra finansuojama e, jos narių, tai gali turėti poveikio EBOS nepriklausomumui, kalbant apie masto ekonomiką. Tai nepakankamai buvo naudojamasi uh, bendrais e, viešaisiais pirkimais su kitomis institucijomis. EBA turėtų sustiprinti bendradarbiavimą su ESMA dėl administracinės pagalbos. Na ir e, dėl tokių veiksmų, kurie nėra susiję su pagrindiniais veiksmais. Ponas Epin taip pat norėtų pabrėžti, kad institucijos uh, EJOPA institucija e, savo užduotis atlieka laiku, tačiau turėtų labiau vadovautis e, jai skirtų mandatu. Kaip ir kitos institucijos, taip ir ši pensijų institucija nepakankamai gerai e, perėjo nuo reglamentavimo prie priežiūros. Na, bet E, pranešėjas e, e, teigia, kad 18 metų biudžetą visose trijose institucijose reikėtų patvirtinti, bet ne, reikėtų nepamiršti, kad koks yra tų institucijų mandatas, tai yra reglamentacinio pobūdžio mandatas. Pranešėjas taip pat norėtų padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą, taip pat jums uždėmesi. Labai ačiū, puikiai pavadavo, pavadavote pranešėją. E, kont komitete panas Černiecki taip pat rengia pranešimą. EPP e, frakcijos narių nematau. SND frakcijos vardu pasisakys ponas Fernandas. Labai ačiū. Aš pavaduoju kitą narį. Norėčiau e, paskaityti, ką parašė ponas Monar. Uh, Visų pirma, dėkojame pranešėjui, rengiant darbą apie šias tris institucijas. Galiu pasakyti, kad remiame jūsų idėjas, nors turime ir e, daugiau minčių, kaip būtų galima e, pagerinti pranešimo tekstą. Antra, reikėtų atkreipti dėmesį, koks yra tų institucijų e, pagrindinis vaidmuo. Yra būtina užtikrinti finansinį stabilumą, vartotojų teisų apsaugą, skaidrumą. Taip pat e, bus teikiama pakeitimų tam, kad būtų galima užtikrinti, jog bus kovama ir su mokesnių sukčiavimu bei pinigų plovimu. Trečia, esu įstikinęs, kad e, EBA turi turėti tinkamą finansavimą tam, kad galėtų įvykdyti savo pagrindinę užduotį, o būtent kovoti su sukčiavimu, taip pat ir pinigų plovimu, iš kurių yra e, finansuojamas terorizmas. EOPA turėtų nusekliai laikyti savo mandato, tai daryti taip pat skaidriai, nusekliai, nepriklausomai. Taip pat yra būtina E, užtikrinti, kad ES institucijų administracija veiktų skaidriai, nepriklausomai visoje ES, kad būtų vengiama interesų konflikto. E, o jeigu interesų konfliktų kyla, turėtų būti taikomos vienodos taisyklės, kaip tokius konfliktus sprendžia. Sprendžiami, e, reikėtų spręsti. Ačiū už jūsų dėmesį. Žorboje, prašom, guo vardu. Ačiū pirminkė, ačiū pranešėjai už darbą Aš esu taip pat šiandienis pranešėjas ir biudžeto kontrolės komitete e, šių institu, o, o, o, institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimais. Na, o dabar kalbės kaip ekonomų komiteto narys. Yra nustatyta, kad trijų, e, trijų institucijų veikla buvo teisėta. Ir aš norėčiau pateikti keletą pakeitimų šiams nuomonėms, kad išreikštume savo nuomonę skirtingą dėl to, ką jūs vadinate dėl teisingo valstybinarių įnašo gražinimo. Man atrodo, kad tai netitinka ES architektūros. Taip pat kyla klausimų dėl tų išteklių, kurios skiriamos agentūroms ir jų vykdomų užduočių. Ir taip pat dėl darbo programos įgyvendinimo. E, šis klausimas kyla e, reguliariai, kad mm, galima būtų pateisinti e, jų veiklą, bet man kyla klausimas, ar kartais nereikalavome iš agentūrų neįmanomo jos naujas užduotis turi atlikti su turimais ištekliais. E, kad e, ir klausimas kyla, ar tokia politika yra e, tinkama. Ir dėl, dėl starčių, startinių darbuotojų naudojimo aš nežinau, ar tai kenkia jų darbo kokybė, bet ar tai geriausias sprendimas per trumpą laikotarpį taip kainuoja mažiau, bet ko gero tai neleidžia pasinaudoti atitinkamais pranašumais ateityje dėl Europos bankinės institucijos dėl jos e, nepriklausomumo ir e, tai yra labai svarbu, kad ji turėtų ne, visus išteklius, kad būtų nepriklausoma. Todėl reikėtų tvariau investuoti į jų darbuotojus. Jeigu mes norime išlikti autoritetingi, nes piliečiai visai teisėtai kyla klausimų dėl e, agentūrų veikimo, kad būtume realistai Europos priežos institucijos turi tinkamai dirbti savo darbą, bet jų ištekliai atitinkamai neauga pagal užduotis. Ypač banko institucijos padėtis yra čia akivaizdi, nes jie skirta keturi postai e, gyvendinti naujus užduotis su kovo, kovoje su pinigų plovimu. Man atrodo, tai blogas signalas e, siunčiamas šią temą. Pavyzdžiui, Danske Bank, Dan, Danų bankas vykdė tyrimus dėl pinigų plovimo. 200 darbuotojų dirbo e, su šiais klausimais, dvi išorės e, e, firmos taip pat prisidėjo prie šio darbo. Ačiū toliau Sven Gigold, žaliųjų šešėlis prašėjas. Labai ačiū. Nors pranešė ir nėra, vis tiek dėkoju ponui Epinkui už tai, kad jis buvo sekretoriato darbo sargas šią prasme ir už tai, kad jis pabrėžė du klausimus, kuriuos pastebėjo ir audito rūmai. Ypač dėkojame sekretoriato darbuotojams, kurie dirbo su šiuo dokumentu. Turiu pasakyti, kad ta formuluotė, kad atidžiai būtų laikomas įgaliojimu, pagal, man, pagal mane priklauso Londono, Paryžiaus ir Frankfurto urbanistiniam mitui, nes iš tikrųjų niekas iki šiol neįrodė, kad agentūros viršijo savo įgaliojimas. Priešingai, yra daug sričių ir ponas Baji paminėjo kai kurias iš jų, kuomet e, jos nepakankamai turėjo išteklių padaryti tai, tai ką, ką jos įgaliotos daryti. Taigi aš lab, nelabai manau, kad e, agentūros viršijo savo įgaliojimus. Jeigu EPP pateiktų pavyzdžių, aš prašiau tokių pavyzdžių pernai ir šiemet prašau jų ir vis dar negavau tų pavyzdžių. Man tai kaip tie krokodilai New Yorko kanalizacijoje. Be to, aš ne visai suprantu biudžeto perviršio klausimą. Kaip suprantu, problema buvo išspręsta dar 2012 metais. E, iš kur jį vėl buvo atrasta ta problema, man neaišku, norėčiau tai geriau suprasti. Po to dėl mišraus finansavimo susitarimo aš galiu pritarti, kad toks mišraus finansavimo susitarimas kelia problemų nepriklausomų agentūrų funkcionavimui. Kai kurie Kolegos mano, kad tai turėtų būti tarp vyriausybinės organizacijos ir todėl ES biudžeto įmoka būtų kažkokia tai netinkama. Aš manyčiau priešingai. Žinoma, jų pažanga ateities darbe priklauso nuo lėšų gaunamų iš valstybių narių ir dėl to mes turime tiek daug problemų, kad užtikrintume tinkamą finansavimą. Bet galbūt jūs ir nesutiksite, bet geriausia yra laikyti tokios formuluotės, kurią galima interpretuoti dviejopai, ar būti sąžininkiams ir tai išbraukti, nes finansavimo tvarka, ką tik buvo peržiūrėta, e, taip pat ir reformuojant nepriklausomas centralizuotas e, agentūras. Ir pagal, kaip ponas Baja sakė, aš norėčiau paskatinti agentūras dirbti daugiau su pinigų plovimu. Aišku, kad vykdoma reforma, bet turi būti skiriami ir tinkami ištekliai. Ir pastaruoju metu taip pat e, kilo skandalas su Danskėje banku, kurį reikia vertinti kaip valdysenos net, netikamą valdyseną. Tai buvo, aišku, tai vyko 2018 metais, bet tai rodo, kad jeigu E, dėl to, kad atsirbuvo valdysenos problemų, jų geras darbas pamirštas. E, tai, tai rodo, kad, kad varsvės narės e, tiesiog pernelyg gina savo interesus. Tas pats dar taip pat klausimų yra dėl interesų konfliktų ir besiskončių durų. Žinome, ką padarė ponas Varkaš. Tuo metu priežiūros valdyba leido tai daryti, tai nelabai gerai. Ir galiausiai aš norėčiau, kad visuomenė mums atsiųstų pavyzdžių su realiomis problemomis, su kuriamis jie susidūrė. Ir Europos parlamentas turėtų pareiklauti iš jų atskaitomybės. Ačiū, Svenai, aš turbūt vienintelis galiu pasiskaityti spontaniškai, bet mielai atsisakysiu tos teisės. Aš nežinau, ar mūsų pranešėjo atstovas nori dar pasisakyti pabaigoje. Prašom. Aš tik norėčiau padėkoti kolegoms, pateikusių svarbių komentarų ir aš pažadu juos perduoti ponui Apink. <clears throat> Taigi, labai ačiū. E, Rezimuojame grafiką. Terminas pakeitimams yra gruodžio 5 diena. Pakeitimų svarstymas 22-23 sausio. Balsavimas ekonomų komitete tą pačią dieną, balsavimas biudžeto kontrolės komitete vasario 19-20 dieną, plenarinėje sesijoje per kovo antrąją plenarinę sesiją. Taigi tiek šiandien. Buvo labai įdomi popietė ir sutiksime rytoj, kai pradėsime posėdį 9 val. ryto ir gero vakaro.